liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sollten anfangen, die Reihen sind. Taigi, siūlau pradėti darbą. Tiesa, dar ne visa salė užsipildžiusi, tačiau tikiuosi, kad e, prieš pietinėje posėdžio dalyje situacija vis dėlto pasikeis. Norėčiau visus e, pasiveikinti, susirinkusius um, plenarinėje mūsų uh, tarp parlamentinio komiteto e, sesijoje ir aptarsime kultūros paveldą. Kaip jau buvo minėta, e, vyko trijų darbinių grupių posėdžiai, kaip teko girdėti, diskusijos buvo labai vaisingos, taigi diskusijas pratesime ir aptarsime panašias temas. E, ir kolegė Silvija Kosta E, kolega Diekono ir kolegė Sabinės Ferain trumpai informuos apie vakar atskirose grupėse vykusias diskusijas tam, kad galėtume susidaryti įspūdį apie tai, kas buvo aptarta kitose grupėse. Na, tačiau vis dėlto prieš tai, e, priešingai nei vakar, kai tik tais e, vienoje iš grupių buvo užtikrintas vertimas visas oficialias kalbas, taigi priešingai nei vakar, šiandieną labai džiugu, yra vertimas visas kalbas. Na ir taip pat e, labai džiugu, kad atvyks ir parlamento pirmininkas e, Antonijo Tajani ir tai rodo, kad e, parlamentas skiria ypatingą dėmesį ne tik tai kultūrai, kultūros pavaldai, taip pat, bet taip pat ir E, nacionaliniams parlamentams. Tiesa, gaila, bet paskutinę minutę pirmininkas Tajani turėjo atšaukti savo dalyvavimą mūsų uh, sesijoje dėl kitų įsipareigomų. Na ir šiaip uh, Europos kultūros pavaldas yra labai vairus, tačiau mm, yra ir daug iššūkių ir todėl norėčiau uh, trumpai pakalbėti apie mūsų šios dienos temą. Gerbiami ponios ir ponai, kolegos svečiai, Europos laukia dideliai iššūkiai, tikriausiai didžiausi iššūkiai, su kuriais teko susidoroti mūsų žemynai per pastaruosius dešimtmečius. Ekonomikas netikrumas, ypač dėl to, kad kinta tarptautiniai. Um, Prekybos santykiai taip pat vyksta rimtų konfliktų, taip pat keičiasi jėgos santykiai, taip pat paminėkime migracijos srautus ir su tuo susijusias pastangas integruoti migrantus, taip pat labai in, intensyvus disimus, dėmesys dabartiniam ir rydienos europiniam projektui. Taigi visą tai dominuoja Europą ir atitinkamas diskusijas. Taigi šių iššūkio akivaizdoje galbūt kai kas būtų linkęs sakyti, kad kultūra nėra politinės prioritetas ir tikrai tai nėra pagrindinė priemonė, kuri leistų mm, spręsti šios didžiuosius iššūkius. Tačiau aš savo ruoštų vis dėlto paprieštarausiu. Kultūra yra veiksmingiausia ir tikslingiausia priemonė atsakymas į klausimą dėl Europos ateities, tai yra priemonė, kuri leidžia spręsti žemynų krizę, kuri atrodo pirmiausia yra labai rimta tapatybės krizė. Na ir tam, kad iliustruočiau šią krizę, man šauna galva trys klausimai. Kas esame, iš kur esame atėję ir kur link norime nueiti. Šie esminiai klausimai m, mm, buvo ta paskata, kodėl 18 metai paskelbti Europos kultūros paveldo metai. Na ir po pradinių sunkumų visų bendrų pastangų dėka, tai Europos parlamento valstybių narių, taip ir Europos komisijų, taip pat ir daugybės pilietinės visuomenės organizacijų dėka, sėkmingai gyvendinome tuos metus. Ne vien tik tais e, dėl savo pavadinimo Europos kultūros metai yra, yra europietiški. Jeigu pažvelgsime iš šio metų, šių metų ambicijas, tai taip pat jie nusipelno šio pavadinimo. Na ir nežiūrint kalbinių ir nacionalinių sienų skirtumų, kultūra yra vieninti jėga, apjunginti Europos civilizacijas. Ir kultūros paveldui čia ypatinga svarba tenka. Na ir žiūrint iš laiko perspektyvos, metų šūkis yra labai prasmingas ir tinkamas. Mūsų paveldas ten, kur praeitis susitinka su atitimi. Taigi šios dienos renginys yra skirtas tam, kad mes kaip politikai ir piliečiai dar sėki pakalbėsime apie mūsų kultūros paveldo aspektus ir potencialą. Pasikeisime mintimis dėl šio klausimo, nes ir po 2018 metų mūsų kultūros paveldas turėtų turėti ypatingą vertę Europos politikos kontekste. Na ir visiška iliuzija, kad grinai ekonominio pobūdžio ekonominis projektas gali pakankamai įtraukti, įtikinti tam, kad e, nežiūrint krizių piliečiai e, galėtų susitapatinti su Europą. Tai klaidinga prielaida, o kultūra priešingai leidžia tai užtikrinti. Taigi jau kaip nesiniai buvo minėta e, praeitais metais Milane arba Mm, Europos parlamente visai neseniai įvykusioje konferencijoje Kultūros paveldas Europoje, mm, kurią atidarė pirmininkas Tajanis ir pirmininkas Junkeris, aš norėčiau mm, pripažinti, kad gal esu ir optimistė, tačiau vis dėlto tikiu, kad kultūra galbūt tikrai padės spręsti Europos, o gal net ir pasaulio problemas. Nes panašiai kaip žmonė, taip ir kultūra nėra viena vereikšmė. Ji gali padėti išvystyti tiek, tie, tiesio, tiek teigiamą, tiek neigiamą energiją, kuri gali arba integruoti, arba greuti. Kultūra kuria sienas arba jas naikina, nes uh, Ne, taip būtent nutinka, kai kultūra yra panaudojama kaip šovinizmas, atskirties, šmeišto priemonė. Taip, mes galbūt kultūra galbūt mus skiria, bet ji tikrai mūsų netskiria vienų nuo kitų. Priešingai, ji mus apjungia, vienyje, e, iš vienos šalies į kitą, iš miestų į kaimą, tarp skirtingų valstybių narių, ji leidžia apjungti praeitį ir ateitį. Taigi, kultūros kova turėtų būti suprasta teigiama gaida. E, Nes e, austrų rašytojas Kalis Krausas prieš šimtą metų jau tai paminėjo ir te, e, tebe galioja ši, ši mintis. Taigi, tam, kad būtų kūriamas e, kultūros paveldas, reikalingos nuolatinės pastangos, pastangos įkurti, išsaugoti, išlaikyti ateičiai, pranašiai, kaip ragino padaryti Götės Faustas. Jis sakė, ką paveldėvai iš tėvų, išsaugok ir naudok. Taigi pasikliauju jumis, ponai, po, ir ponai, ponis ir ponai, kad e, šios. Uh, kad e, mūsų pastangų, mūsų minčių dėka mes išsaugosime šį uh, kultūros paveldą busimams kartoms Europoje. O dabar siūlau perėti prie diskusijų, išklausysime kitų pasisakymų ir kadangi yra daug norinčių pasisakyti, taip pat galvojant apie mūsų šios dienos tikslą pasimokyti iš valstybių narių patirties, taip pat užtikrinti veisingus minčių mainus. Mm, norėčiau dabar suteikti žodį kitiems kalbėtėms, tačiau priminsiu, kad e, labai spaudžia laikas ir todėl paprašysiu griežtai laikytis skirto kalbėjimo laiko ir kolegos iš kultūros reikalų komiteto žino, kad aš kartais labai griežta. Taigi, jeigu jau linkstate link e, pasisakymo pabaigos, viršitė pasisakymo laiką, aš panaudosiu šitą pirmininkės plaktuką, nes būtų sąžininga, galvojant ir apie kitus norinčius pasisakyti, jog e, nepertimptumėte jums skirto laiko, neviršytumėte, juolab, kad, e, manau, vertėjai nusipelno, kad laiku jiems būtų uh, padaryta nusipelnyta <clears throat> pertrauka. Taigi, todėl prašyčiau pasisakant apsiriboti dviemis minutėmis. Taigi, iš karto nusiteikite. Jeigu nori pasisakyti nacionalinių parlamentų mm, atstovai, prašau, e, pažvelgti turite prieš save formą ir ten nurodykite pagal kokioje grupėje dirbate ir kokios grupės vardu norėtumėte pasisakyti. Na, o pirmo diskusijų uh, raundo pabaigoje bus pristatyti grupių darbo rezultatai, po to vyks diskusijos ir aš tikiuosi, kad bus pakankamai laiko klausimams ir atsakymams. Na, o man nepaprastai džiugu pirmiausia suteikti žodį Austrijos kaip pirmininkaujančios šalies atstoviai, tai yra ambasadoriai Elizabetai Konfeld. Nu, po to pasisakys Europos komisijos e, generalinio direktorato vadovė Tjemis Kristofidu. Taigi, prašau, ponė Kornfeind, žodis jums ir sveika atvykusi mūsų Europos parlamentą. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento, o taip pat ir nacionalinių parlamentų nariai. Norėčiau visiems nuoširdžiai padėkoti už galimybę dar sėki pakalbėti apie Austrijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetus kultūros srityje, ypač kultūros paveldo metų e, srityje. Taigi kultūros paveldas ir šie metai yra vienas iš mūsų pagrindinių prioritetų. Tačiau kita vertus puikiai suprantame, kad Europos parlamentas turi didelių nuopelnų tiek primdamas sprendimus, tiek ir įgyvendinamas svarbes įvairias iniciatyvas kultūros rytyje. Taigi Europas deda didelės pastangas ir taryba tikrai tai labai vertina ir yra už tai dėkinga. Europos kultūros paveldas nėra kažkoks izoliuotas dalykas jis yra didelis ekonominis ir socialinis išteklius, kuriam skiriama vis daugiau dėmesio. Taip pat tai yra paskata mūsų karbingam ateities formavimui. Tai didina žmonių tapatybę, taip pat ir socialinę sanglaudą. Taigi buvo mm, visoje Europoje vykdoma daug renginių ir projektų, kurie tam ir skirti, kuri primenam, kurie primena mūsų kultūros paveldą. Taigi, manau, kad iš tikrųjų tai leidžia geriau suvokti, jog turime bendrą mūsų vienti kultūros paveldą. Ir be tradicinio ir istorinio kultūros paveldo suvokimo, manau, kad reikėtų pagalvoti apie modernų požiūrį į kultūros povėdį, paveldą. Ir ypač reikia pritraukti kiek įmanoma daugiau piliečių, ypač jaunimo, tam, kad jie būtų įtraukti ir informuoti apie kultūros paveldą. Austrijoje yra atskiras interneto portalas, kur nuolat pateikiama apžvalga apie vykdomą ir numatytą veiklą kultūros srityje. Taip pat yra platforma projektams kurie yra vykdomi, taip pat yra tai kartu platforma ir iniciatyvoms, iniciatyvų paraiškoms. Šiuo metu vyksta 166 projektai. Pirmininkavimo metu vyksta ir dalykinės konferencijos ir sutikimai. Pateiksiu vieną iš pavyzdžių. Europos architektūros politikos architektūra aukšto, aukštos kokybės statybas visų labui. Ši e, konferencija įvyko rugsėjo 13-15 dienomis. Šios konferencijos metu buvo svarstomi klausimai, kaip kokybiška statybos kultūra būtų prieinama visiems ir kokiu iniciatyvu reikėtų nacionaliniu ir europiniu lygiu tam, kad ir toliau būtų plėtojama kokybiška architektūra. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į vieną į svarbių įvykių vienoje. Tai yra baigiamoji kultūros paveldo metų konferencija gruodžio 6-7 dienomis. Ji vadinasi Kultūra visiems. Na ir kultūra veikiausiai bus padalinta į du blokus. Gruodžio 6 diena bus visiems prieinama darbinė konferencija, kurioje bus atkreipiamas dėmesys į europinius projektus. Taigi vienos centre viešoje erdvėje vyks um, Šis renginys tikimas iki 600 e, dalyvių, o kitą dieną vyks diskusijos darbo grupės. Na ir taip pat bus suteiktas e, Europinis kultūros metų apdavanojimas mokyklos projektams. Na ir nepaprastai džiugu, kad kultūros komiteto pirmininkė kartu su e, komisaro Navračičiu ir mūsų kultūros ministru Bliume inauguruos šį renginį. Na ir labai tikimės, kad šio renginio proga komisaras Navričius pristatys naują veiksmų planą kultūros paveldui. Konkrečiai kalba eina eis apie kultūros paveldo metų testinumą. Taip pat, kaip kad pavyzdžiui, e, tvarus darnus turizmas e, dalyvamų pagris surinkti mokesčiai ir jie pasitarnaus kultūros paveldo apsaugai. Taip pat ypatingas dėmesys bus skiriamas gerosios praktikos pavyzdžiams ir jaunimo įtraukimams. Mums labai svarbu, kad kultūros metų e, tikslai būtų toliau gyvendinami net ir pasibaigus šiems metams. Na ir mums itin svarbu, kad po 18 metų kultūros paveldo metų E, daugelis priemonių būtų tęsiamos ir derinamos tarpusavyje. Taigi šis tvarumas tai yra vienas iš prioritetų kultūros paveldų e, metų veiksmų planas nuo 19-20 metų kaip tik ir užtikrintas, jis sudarytas pirmininkant Austrijai ypatingas e, dėmesys tenka busimam bendradarbiavimui ES kultūros pavaldos rytyje. Nuo Liepos mėnesio vyksta labai intensyvus pokalbiai, na ir, e, ir lapkričio 27 dieną kultūros ministrų taryboje turi būti patitinkama veiksmų planas. Ypatinga dėmesį skirsime parinktiems prioritetams, konkretiems ir naudingams rezultatams, pažangos priežiūrai, taip pat reikalingas lankstumas, tam, kad net ir keičianti situaciją galima būtų reaguoti. Taip pat e, reikėtų matyti didesnę visų valstybių narių atsakomybę už šių veiksmų gyvenimą. Be veiksmų plano Europos e, komisija taip pat e, patvirtino keletą priemonių, kurios pirmiausia yra skirtos mainams tarp valstybių narių, o taip pat ir strateginių metodų kūrimui. Be kita ko, platesnis Europos e, statybų kultūros ekspertų grupių kūrimas, e, kultūra ir klimato kaita, o taip pat alternatyvus kultūros paveldo finansavimo šaltiniai, taip pat istorinių pastatų e, finansavimas iš Europos struktūrinių fondų, taip pat dalyvavimo pagrindų grindžiama kultūros pavaldo administravimas, sutinkamai su UNESCO principais, tyriamieji vizitai ir taip toliau. Ir tolimesnis tinklų kūrimas. Dar vienas svarbus um, aspektas tai yra kūrybinga Europa. 18 metų gegužės 30 dieną buvo pristatytas šis komisijos pasiūlymas, nuo Liepos, birželio mėnesį jis aptarimas komite, parlamento komitete. Taigi, kūrybingi sektoriai taip pat yra vienas iš mūsų pirmininkamo prioritetų. Tikslas yra užtikrinti, kad būtų padaryta kiek manoma didesnė pažanga. Taigi taryboje pateiksime atitinkamą ataskaitą. Na, nu, o kaip žinia, lygiai grečiai parlamente deranamasi dėl šio pasiūlymo. Dėkoju Europos parlamento. Uh, E, kultūros komiteto nariams už jūsų pastangas na, ir norėčiau jūs pasveikinti dėl to, kad spalio pabaigoje sėkmingai buvo patvirtintas atitinkamas pranešimas. Kultūros pavildo skatimas ir toliau išliks vienas iš pagrindinių Europos paramos programų prioritetų. Tai reiškia reikalingų tarp valstybinių kultūros apsaugos projektų, kurie būtų finansuomi iš ES lėšų ir 18 metais skelbiami viešiai pirkimai, kurių tikslas yra skatinti bendrą, bendros kultūros ir vertybių su supratimą. Atitinkamų projektai gali būti teikiami iki gruodžio pabaigos, tačiau kultūra reiškia ne vien tik tai, nereiškia, kad pametame iš akių naujos technologijos ir e, naujovės. E, vyko vienoje konferencijoje. E, kuri vadinasi e, turinio kūrimas Europoje skait, skaitmeniniais laikais ir apie 36 ekspertai iš įvairių valstybių narių lankėsi konferencijoje, kuri vyko dvi dienas ir vyko diskusijose apie tai, kaip Europos medijos ir turinio sektoriai galėtų spręsti pagrindinius su skaitmeniniu šimečiu susijusius iššūkius. Pagrindiniai klausimai buvo tai, kaip europiniai ir nacionaliniai turinio kūrėjai um, kaip pavyzdžiui, e, muzikos pramonėje, televizijoje, radijoje galėtų kiek įmanoma daugiau turėti naudos iš skaitmeninimo ir kaip jie galėtų toliau išlikti konkurencingi ir matomi skaitmeninė ekonomika savo duomenų apimčių ir E, technologijų tieka suteikia daug naujų galimybių, tačiau labai svarbu, kad būtų išnaudotas šis ekonominis kultūros potencialas. Kita vertus, tikrai reikėtų labai daug padiskutuoti apie skaidrumą, E, medijų pluralizmą bei kultūrinę įvairovę ir informacijos teikimą. Taip pat e, kultūros ir medijų kuriejų paslaugų apmokestinimas taip pat turėtų būti aptariami. Ši konferencija parodė, kad dideli e, pokyčiai medijų ir informacijos visuomenės rytyje atveria daug naujų bendradarbiavimo galimybių, buvo aptarta apie bendradarbiavimo galimybės ir kliūtis. Na ir yra nemažai daug žadančių principų, metodų, kaip pavyzdžiui bendradarbiavimas tarp viešų e, televizijos stočių ir radijų, taip pat e, bendros e, rinkodaros ar turinio platformos. Šios diskusijos taip pat parodė, jog vis plačiau sutarama dėl to, jog mes turime sudaryti vienodas konkurencinės sąlygas visiems subjektams šiame sektorėje. Na ir labai svarbu, kad ES sąjungoje veikiančiams e, internetiniams platformoms būtų taikomi europiniai e, teisės aktai. Ne, ne visai pagristai buvo iškeltas e, teisės viršinybės ir atsakomybės klausimas šiame kontekste. Dar norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką, kas būtų be kas būtų kultūros paveldo metai mūsų pirmininkamo metu be galimybės patirti kultūrą, išvysti ją, išgirsti, be kita kur čia Briuselyje. Taigi mes Briuselėje vykdome nuolatinę kultūros programą ir norime pristatyti Austriją kaip modi, modernę meno ir kultūros šalį. Taigi yra galimybių susipažinti, kaip tradicija bei e, modernios kultūros išraiškos formos atveria naujų perspektyvių. Ir jūsų komitetas yra ypač svarbus partneris. Taigi aš tikiuosi, kad man pavyko trumpai apžvelgti Europos Sąjunga šiais metais pirmininkavičios Austrijos veiklą kultūros pavaldo metais. Dėkoju. Dėkoju, ponė ambasadorė. Na, o dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstoviai, poniai Kristofidų. Prašau, žodis jums maksimaliai 10 minučių. Ir puiku, kad atvykote į mūsų renginį. Ačiū pirmininkė, gerbiam Petrą, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalių parlamentų nariai kolegos. Man labai malonu sustikti su jumis šiandien. Aš suprantu, kad e, daugelis iš jūsų atvykote netrumpą kelią, kad būtumėte čia ir dėkoju jums už skirtą laiką tam. Per šios dienos diskusijas turėsite progų aptarti tris labai svarbias ir verties temas Europos kultūros paveldo metų kontekste - kultūra ir tapatybė, išsaugojimas, konservavimas ir atkūrimas kultūrinio paveldo ir kultūrinis paveldas ir švietimas. Prieš jums pradedant diskusijas norėčiau pasidalyti savo mintimis šiomis temomis ir papasakoti, ką mums pavyko pasiekti per šios metus. Europos metai yra tikrai sėkmingi, tuo galime visi didžiuotis. Skaičiai yra įspūdingi. Per 11 tūkstančių renginių įvyko 18 metais, paminint mūsų kultūrinį paveldą, ir jie pasakė 6 milijonus žmonių be Europos parlamento paramos ir ryštingumo nebūtų buvę tų Europos kultūros metų. Ir aš noriu padėkoti Jums būtent už tai. Taip pat noriu padėkoti valstybės narėms, kad jos paremė mūsų iniciatyvą ir padėjo visuomeniai sugražinti suvokimą apie tai, kodėl mes esame europiečiai. Iš tikrųjų, šių metų sėkmė, apie ką detaliau papasakos komisijos narys Navrašiš, E, buvo įmanomi dėl ilgo darbo e, ir atsidavimo visų piliečių ES e, šalise, piliečių kultūros paveldo vietos, muziejai, mokyklos, miestai visoje Europoje dalyvavo šiuose renginiuose. Ačiū Jums už viską, ką padarėte, kad šie metai vyktų. Metų renginiai e, vyko decentralizuotai. Mes dirbame kartu su visomis svarstybėmis narėmis, devynėmis šalimis partnerėmis ir kultūros ir kultūros paveldo organizacijomis. Noriu padėkoti e, suinteresuotų šalių komiteto e, darbui, kad jie įtraukė įvairiausius žmonės ir analizavo ryšius tarp kultūros ir tapatumo. Taigi čia pirmoji tema santykis tarp, ir ryšys tarp kultūros ir tapatybės. Viso to analizė buvo šių na, metų renginių šerdyje. Tačiau kaip individai mes kultūriškai, tai kaip mes išreiškėme save kultūriškai, yra mūsų tapatybės atspindys, mūsų muzika, menas, e, literatūra, tradicijos apibrėžia tai, kuo mes esame. Šie metai tebėra proga mums ne tik įvertinti, kas mes esame kaip europiečiai 21-ame amžiuje, bet taip pat išanalizuoti e, istorinės ir kultūrinės e, jėgas, kurios kūrė mūsų tradicijas e, šiame žemynė. Buvo malonu lankytis įvairiuose renginiuose Europoje, kuriuose dalyvavo daug žmonių. Taigi, kas buvo padaryta paremti šios veiksmus? Mes padidinome finansavimą Europos paveldo dienoms, tai yra bendra ES ir tarybos iniciatyva. Ir e, tūkstančiai žmonių gali apsilankyti įvairiose vietose ir renginiuose. Taip pat 13 milijonų žmonių dalyvavo šių metų renginiuose, tai yra didžiulis skaičius, turbūt sutiksite su manimi. Dalyvaudami paveldo dienomis 13 e, milijonų žmonių patyrė, ką reiškia dalyvauti kultūrėje, ir sugebėjo įvertinti ir taip pat pajusti savo europinę tapatybę Portugalijoje. Atmin, pasidalimės atminimais buvo e, šių metų renginių leitmotyvas. Šis didelis, e, didelio masto dalyvavimas buvo taip pat pajuntamas ir Bulgarijoje, Luksemburge, kur e, dvigubai daugiau apsilankė žmonių negu ankstesniais metais. Švedijoje smarkiai padidėjo iki e, dalyvavimas 250 renginių. Atmi, pasirimas atsiminimais tarp įvairių kartų padeda kurti labiau šviestą, tolerantiškesnį pasaulį. Ir būtent to mes ir siekime per Europos kultūros paveldo metus. Ir nors paveldo dienos, aišku, yra ryškiausias e, šviesulys, Nepamirškime tūkstančių renginių, kurie vyko per metus. Individai, šeimos ir bendruomenės visoje Europoje ir iš toliau pasinaudoja progą pajust, pa, patirti šios metus ir um, bandė interpretuoti savo tapatybę. Noriu paminėti Berlino veik, raginimą veikti, kurį surengė uh, Nostra Europa organizacija. Ir jos narė daugiau papasakos apie tai mums šiandien. Ir nors e, ryšys tarp kultūros ir tapatumo yra svarbus, taip pat yra svarbu e, išsaugoti ir atkurti tuos išteklius, kurie mūsų kultūros paveldo šaltinis. Tai yra antra tema, apie e, ką kalbos kalbėjo Susan Kor, restauratorių organizacijos narė. Tai yra e, labai svarbus metai, nes e, e, saugomo ir restauratorių organizacijos labai daug dirbo šiais metais. Tam, kad išsaugotume savo tapatumą, turime išsaugoti ir savo šaltinius. Svarbiausia, paveldą išsaugojant reikia perduoti ir įgūdžius konservatorių. Konservavimas ir atkūrimas turi išsaugoti ir perduoti mūsų pasaulio kultūrinį audinį, o tuo pat metu išlaikyti e, jo e, istorinį ir materialų integralumą. Šių metų bėgėje daug buvo pabrėžiama būtent šie aspektai. Pavyzdys, ekspertų grupė, kurią koordinavo tarptautinė e, paminklų taryba kartu su komisija, parengė kokybinius principus išsaugant kultūros paveldą. Ir lakryčio 22 dieną Venecijoje ekspertų grupė pristatys uh, šiuos dokumentus. 2019 metais komisija pateiks šios principus viešoms konsultacijoms, kad vėliau būtų galima nukreipti viešas diskusijas, kaip panaudoti ES lėšas šiems tikslams. Svarbiausia, išsaugant kultūrinį paveldą, yra dirbti su bendruomenėmis, kurios valdo tą paveldą. Viena tokių iniciatyvų yra kultūros paveldo maršrutas e, sukurtas 18 metais kur, ir ten buvo daug įvairių renginių, kurias finansavo Europos komisija ir valstybės narės. Šie maršrutai apjungia delegacijų rengiamus e, renginius ir nacionalinių kultūros institutų veiksmus, minint, e, švenčiant kultūrinį paveldą įvairiomis formomis. Ši iniciatyva uh, rodo ir ES įnašą į vakarų Balkanų e, strategijos plėtojimą, ką komisija pristatė šiuo metu vasario mėnesį. Na ir mes, kadangi suprantame, kad kultūros paveldą, paveldui svarbus ir turizmas, kuris sukuria darbo vietas, turime e, užtikrinti, kad turizmas būtų tvarus. Pagalvokime apie Veneciją, Dubrovniką, Barceloną, kur gyventojai ima protestuoti prieš pernelyg didelį turizmo e, turistų skaičių, kuris kelia pavojų ir paveldui. Pripažįstame šią tikrovę. Ir viena iš dešimties iniciatyvų šiemet buvo skirta tam, kad būtų propaguojamas tvarus turizmas. Ir šiame kontekste norėčiau pasveikinti Barcelonos deklaraciją. Geresnė vieta gyventi, geresnė vieta apsilankyti kur kalbama apie tvarumo, turizmo tvarumą Europoje per įvairius principus, siekiant labiau subalansuotai panaudoti e, paveldą, e, taip pat suderinti turizmo ir pramonės poreikius ir vietos bendruomenių poreikius. Taip pat e, reikia derinti kultūrinio ir gamtinio paveldo interesus. Aš skubu kalbėti, nes bijau, kad Petra mane nutrauks. Ekosistemos tarnybos per Natura 2000 e, saugomose teritorijose turi potencialą tokį ryšį stiprinti. Pavyzdys būtų e, Slovakijos karstinių e, uolų e, projektas, kur siekiama išsaugoti gamtinius ir kultūrinius išteklius, taip tuo pat metu plėtojant ekoturizmą, siekiant ne tik išsaugoti tas olas, bet ir gamtą aplink jas. Nustatyta zona, kurios gali būti aplankomos tik panaudojant specialius takus, o kitų vietų lankyti negalima. Vietos bendruomenė aktyviai dalyvauja visame procese, padedant apsispręsti, koks būtų tvarus E, turizmo ligmuo. Deja, dėl geografinių nelaimių dalis e, mūsų paveldo gali būti sužalota. Tačiau naujos technologijos yra mūsų pastangų išsauganti e, ir atkurti paveldo vietas veiksmus ir esmė. Šiemet buvo investuota 66 milijonai eurų į projektus atkurti ir išsaugoti kultūrinį paveldą. Pavyzdžiui, komisija finansavo keturis mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuris siekiama išbandyti naujus sprendimus, kaip valdyti riziką e, istorinėse gyvenvietėse, jeigu kyla nelaimės. Be to, mūsų mokslinė tarnyba, mokslinių tyrimų centras vadovavo, kuriant technologijas, kaip įvertinti žalą kultūros paveldui ir e, planuojant jų rekonstrukciją. Šis centras e, sukūrė mobilų lazerinį prietaisą, kuris e, padeda sukurti trijų išmatavimų žemėlapius, išmatuojant pastatus, kuriuos reikia atkurti. Šie priestatai buvo naudojama rekonstruojant Norsijos baziliką Italijoje. Ir paskutinė tema Europos e, metai nebūtų prasmingi, jeigu nebūtų kalbama apie švietimą ir apie kultūros paveldo vertę, vertės aiškinimą jaunimui. Fundamentaliai, ar mums pavyko e, užmėgsti ryšį su jaunimu, ar pavyko jaudrinti jų vaizduoti. Nes e, ateityje jie turės saugoti šį nepakeičiamą paveldą. Nors negalima pateikti atsakymo iš karto, noriu paminėti mūsų darbą su vietos uh, organizacijomis, siekiant pasiekti jaunimą. Mes padedame mokytojams e, apie kultūrą kalbėti klasėje. Pradėjome, paskelbėme naują priemonę skirtą tam tikslui. Taip pat e, naudojame e, partnerystės dvinių programas, parengta knyga apie dvinių programas, kur kalbame apie kultūros paveldo atnešimai į klasę. Mokytojai ir mokiniai galvoja įvairiausiais būdais apie e, šias temas ir e, atranda kultūros paveldą pasivaikščiojimų, parodų formą ir kalba apie tai, kas yra bendra mums kaip europiečiams. Turime 600 tūkstančių mokytojų, kurie dalyvauja elektroninių dvinių programoje ir tikimės, kad tai padės pasiekti e, plačią auditoriją. Europos solidarumo korpusas įtraukia jaunimą, e, kultūros programas, Erasmus Plus programos rėmose kultūros paveldas yra prioritetas visoms strateginėms partnerystėms. Jau baigiu pirmininkę. Komisijos narys Navračiš daugiau papasakos šiandien jums apie planus, kaip užtikrinti šių metų e, nuveiktų darbo rezultatus, e, kaip juos išsaugoti ir kaip užtikrinti uh, E, biudžetą tolesniams darbams. Ačiū Jums uždėdėmės ir dėkuoju Petrai už jos kantrybę. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Dėkuoju Timis už tokią plačią komisijos veiksmų ir darbų apžvalgą, o taip pat už tai, kad informavote, kaip galima panaudoti e, įvairias programas e, skirtas kultūro pavaldo apsaugai. Taip pat norėčiau padėkoti ir ponė ambasadoriai už mm, kvietimą į galutinį renginį konferenciją vienoje skirtą kultūros paveldo metų pabaigos pažymėjimui. Dabar mm, grįžkime prie vakarykščių grupių. Pirmoji grupė buvo skirta kultūrai ir tapatybei, jai vadovavo Silvija Kosta. Suteiksiu tris minutės ir paprašysiu trumpai informuoti apie šios grupės rezultatus. Silvija, prašau žodis Jums. Grazie, prezidentė. Eh, grazie, prezidentė. Gra... Aš kalbėsiu italų kalbą. Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti. Uh ambasadoriui už pasižadėjimus, dėkoju generaliniam direktoriui ir dėkoju komisijai už tai, kad ji taip paremė e, šį planą. Aš su dideliu susidomėjimu klausiausi pirmojo, pirmosios grupės diskusijų, dalyvavo Europos parlamento nariai, nariai komisijos atstovai, e, nacionalinių parlamentų uh, nacionalinių valstybių atstovai. Ir mes pirmiausia turim kalbėti apie Europos bendrą viziją. Mes visi esame įsitikinę tuo, kad Europos tapatybė ir kultūrinė įvairovė tarpusavėje negali prieštarauti. Kadangi ekonominių, politinių požiūrių e, kultūra Europoje yra daugelybė. Jau buvo kalbėta apie Europos reliefą. E, E, bet mes turime kalbėti apie kompleksiškumą. Visi kartu turime kurti bendrą istoriją. E, turėdami Europos tapatybių e, pluralizmą, turime kalbėti apie vietos regionų nacionalinį tapatumą. Galvoju apie Leonardo da Vinci. Jis buvo toskanietis, italas ir europietis. Balkanuose yra grupė menininkų, kurie bando sukurti bendrą E, šio sudėtingo Europos regiono istoriją. Man atrodo, kad tokio požiūrio reikėtų laikytis ir kuriant nacionalinių lygmenių mokyklų programas. Tai yra nepaprastai svarbu. Tas procesas leistų sukurti ryšį tarp praeities ir ateities. Tokios iniciatyvos leis sukurti bendruomenę, e, kokia buvo aptarta Milane arba Berlyno vadovų susitikime. Kultūros paveldo bendruomenė turi būti sukurta. Būtent ji parems ateitį e, Faro konvencijos, e, kurią patvirtino didžioji dalis Europos valstybių pagrindų. Ir aš e, noriu padėkoti už tai. Europa yra paženklyta konfliktų, bet dabar jau daug metų turime taiką. Europoje prisiminkime, pavyzdžiui, rugsėjo 21 dieną visos Europos bažnyčios skambino varpais. Supratome, kad reikia tvirtinti savo būti taika. Mes negalime kalbėti apie dirbtinai sukurtą Europos tapatybę. Ji turi būti pajausta emociškų, emocinių lygmenių. E, šie metai yra ypatingi. Mes bandome sukurti tiltus tarp vietos regionų E, nacionalinių Europos tapatybių. Ir tai yra daroma tiek e, pilietinių lygmenių, tiek religinių lygmenių. Mes turime sukurti Europos tapatybės apčiuopiamą elementą skaitmeniniu pavydalu. Ir man atrodo, kad tai būtų labai svarbu, nes dabar kalbame apie Europos paveldą suskaitmenimą. Kolegos iš Švedijos E, iškėlė tam tikrų abejonių dėl pačios tapatumo savokos. Dėl to iškyla problemų, nes e, nacionalistai ją pasitelkia, bandydami suskaldyti Europą, ne ją suvienyti. Geriau kalbėkime apie vertybės, taip sakė švedai. Bet man atrodo, kad yra filosofų, menininkų, kurie istorijoje jau yra kalbėję apie tapatybę. Taigi, šiais metais mes turime galimybę susimastyti, sukurti reikiamų projektų Ir tie projektai, transnacionaliniai projektai, turi būti įgyvendinti, senkintis e, kūrybinės Europos iniciatyvą realizuoti. Nu, baigdama štai ką pasakysiu. Europos komisija turėtų siekti valdysenos visais lygmenimis, vadinamosios transvertalinės valdysenos. Ir visi 19 Europos komisijos generalinių direktoratų turi dalyvauti būtina sustiprinti tą bendradarbiavimą, kad ne, neliktų kliūčių vykdant politinės užduotis. Tokias išvadas e, nacionaliniai parlamentarai padarė vakarykščiame susitikime. Kolega Feraja kalbės apie pranašumus. E, švietimas, kultūra gali prisidėti prie e, kultūros tapatybės stiprinimo ir kolega iš Lietuvos vakar pasakė ir iš Kosovo sakė, kad reikia sustiprinti mūsų pastangas, ypač valstybėse kandidatėse, kurios e, susidūrė su sunkumais e, iš e, praeities. Istorijos sunkumai gali pasitarnauti kaip katalizatoriai stiprinant Europos tapatumą. Europos kultūros paveldo metai buvo labai trumpi. Ir tuo pabaigsiu. Ačiū. Dėkoju už tai, kad pasidalinote vakarykščių diskusijų apžvalgą. Na, o dabar norėčiau mm, suteikti žodį mūsų prelegentams, kurie pasisakys dėl kultūros ir tapatybės. Pradėkime nuo Šneška Kvadelik Mikhailovič iš, iš Europos Nostra. Penkios minutės ir tiesiog kukliai atkreipsiu dėmesį, kad neprivalote išnaudoti visų tų skirtų penkių minučių. Tai. Uh, Gerbiami Europos ir nacionalinio parlamento nariai, kolegos ir draugai, man didelė grebė ir atsakomybė būti pilietinės visuomenės balsu šiame svarbiame sustikime, kuriame susirinko Europos ir nacionalinių parlamentų nariai aptarti uh, Europos kultūrinio paveldo metų svarbą ir poveikį. Kodėl tie metai yra istoriniai? Ne tik dėl to, kad tai yra vieninteliai teminiai metai, Junkerio komisijos kadencijos metu, bet tai yra pirmieji Europos metai, kurie buvo inicijuoti iš apačios. Idėja buvo pasiūlyta kultūros paveldo darbuotojų nacionalinių ir Europos mestų. Ir laimė, Europos parlamentas pritarė šią idėją ir suvaidino labai svarbu vaidmenį, įtikinant pirmininką Junkerį, kad idėją verta paremti. Ponios ir ponai, tuo metu, kai minime pirmojo pasaulinio karo pabaigą, turime nepamiršti, kad Europa visų pirma yra taikos projektas. Tuo metu, kai paminime 70-asias universalių žmogaus teisų deklaracijos metinės, turime nepamiršti, kad esame projektas pagristas vertybėmis. Ir tuo metu, kai rengėmės Europos rinkimams, svarbu atminti, kad Europos projektas taip pat yra ir kultūros projektas. Nes, kadangi susidurime su daug iššūkių ir netgi grėsmių mūsų vertybėms, Šiandien turime pakeisti toną, pakeisti naratyvą apie Europą. Mes Europai, europiečiai turime bendrą turtingą paveldą, apčiopiamą ir neapčiopiamą, kuris atspindi mūsų bendrą istoriją, atmintį ir tapatumą. Mes visi esame didesnės e, sėkmės šeimos nariai. Ja kūrė amžiamžius ne tik intelektualai, mokslininkai, bet ir paprasti žmonės ir jų bendruomenės. Todėl, jeigu norime eiti į priekį su Europos projektu, turime propaguoti priklausomumo tai didesnė Europos šeimai jausmą ir bendrą jausmą, kad turime bendrą kultūrinį paveldą. Toks bendras kultūrinis tapatumas, kaip minėjo Silvija Kosta, turim įvairialypių sluoksnių, kurie nekonkuruoja, bet turtina vienas kitą. Ir jie visi yra kilę iš mūsų kultūros paveldą. Dėl to kiekvienas paminklas ir kultūros Tai paveldo vieta pasakoja Europos istoriją, ne tik vietos istoriją. Ir kiekvienas iš mūsų e, gali didžiuotis vietos, e, regioninių, nacionalinių tapatumų ir tuo pat metu didžiuotis, kad esame europiečiais. Tai yra svarbiausias e, politinė žinia, kurią siunčia tie Europos metai. Vakar lankėmės Europos istorijos namuose. Mes visi turime, sutinkame, kad turime prioritetą teikti įvairiems švietimo projektams, ypač istorijos mokymui platesnė Europos kontekste, bet tinkama Europos istorijos dėstymo e, kultūri, kultūriniai, socialiniai, politiniai ir ekonominiai klausimai nebus suprantami mūsų uh, jaunesniems kartoms ir tas uh, kultūrinis paveldas nebus suprantamas. Uh, Ir mes turime taikyti daugelįpės perspektyvos e, metodą. Tokiu būdu Europos jaunimas būtų geriau pasirengę tapti e, gerais Europos piliečiais ir pasipriešinti paulistiniams ir nacionalistiniams naratyvams, kurie nori perrašyti istorinius faktus. Gerbėjami Europos ir e, nacionalinių parlamentų nariai, šie Europos metai suteikia auksinę progą suprasti mūsų uh, daugelįpę naudą e, mūsų bendro paveldo visuomeniai, ekonomikai, aplinkai ir mūsų bendrai tapatybei. Bet taip pat turime pripažinti ir tas grėsmės, kurios kyla mūsų paveldui. Tai leido mums sustiprinti esamus alijansus ir ieškoti naujų. Ir tai buvo paminėta, paženklintas posūkio taškas, kai kultūrinis paveldas integruojamas į visą ES politiką. Buvo daug pasiekta per šios istorinius 18 metus, bet galime pasiekti dar daug daugiau ateityje. Ir pabaigai norėčiau paminėti Berlyno e, raginimą veikti, kuris buvo patvirtintas praėjusiu metu birželio mėnesį per pirmąjį e, kultūros paveldo aukšto lygio susitikimą, kurį e, Europa Nostra suorganizavo su, kartu su kultūros komitetu. Mes teigiame, kad veikti reikia dabar. Mes raginame parengti ambicingą kultūros paveldo veiksmų planą ir džiaugiamės, kad e, komisija, komisijos narys Navračiai iš po trijų savaičių pristatys šį planą vienoje. E, mes pasiekėme simbolič, simbolišką skaičių 2018 e, parašų, įskaitant jūsų parašus, pirmininkę ir kitų. Ir kitus raginu pasirašyti šį Berlyno e, raginimą veikti. Kaip ir kolega Uwe Kocht iš Vokietijos sakė vakar, 12 mėnesių laikotarpis yra labai per trumpas tokiai temai aptarti. Dabar turime bendrą atsakomybę. Jūs, politiniai lyderiai ir sprendimų mus priimantys žmonės ir mes, e, kultūros paveldo darbuotojai, turime panaudoti šį e, momentą ir uh, suteikti mūsų kultūros paveldui gilesnę prasme ir e, krypties jausmą visam Europos projektui. Dėkoju. E, dėkoju, Sneška. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Margarida Mano. Ji yra Portugalijos parlamento narė. Penkios minutės, prašau, žodis jums. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, kolegos, ponios ir ponai vertėjai, ponios ir ponai. Vienas iš ES simbolių - vienybė Europo, įvairovėje, atsiprašau. Taip e, mes esame raginami kartu siekti įvairovės taikoje. Mes kalbame apie kultūros ir kalbinę įvairovę, kur yra neatsiejama nuo Europos žemynų. Tikslas - užtikrinti vienybę e, įvairovės dėka, kad ES taptų turtingesnė ir E, oresnė. Tai yra rimtas iššūkis, bet nepamirškime mūsų tradicijų ir kalbos įvairovės. E, kalba ir kultūra yra neatsiejamos įvairovės dalys. Simboliškai tokiu būdu mes savo vertybės galime apibriežti kalba, šneka. Kalba e, e, yra vienijantis elementas vienoje ar kitoje erdvėje - kultūros išraiška. Mes turime 24 oficialiasias kalbas ir 60, daugiau negu 60 mažumų kalbų Europos Sąjungoje. Ir tai galime atrasti vienoje bendroje erdvėje, kuri didžiuojasi savo įvairovę. Europa nuo kalbos įvairovės yra priklausoma, tačiau daugia kalbiškumo politika vis dar turi būti stiprinama. E, visų pirma, mes kalbos įvairovę Europoje galime skatinti, ragindami mokytis užsienio kalbų. Monolingvistinės ateities negali būti. Apie tai nebeįmanoma kalbėti. Kalba yra žinojimo išraiška. Nuomonės, aišku, išsiskiria, vertybių supratimas skiriasi, realybė kitaip yra suvokiama. Kiekviena kalba yra konceptinės įvairovės išraiška Kalbų įvairovė yra strateginė vertybė, kuri reikalauja, kad tradicijų apsauga būtų užtikrinta kalba kalbos būdais. Todėl regioninių ir mažumų kalbų apsauga yra itin svarbus politinis elementas. 10 milijonų portugalų Europoje kalba portugalų kalba, bet e, kitose pasaulio dalyse portugalų kalba kalba žymiai didesnis kiekis žmonių. E, pietų pusrutulyje portugalų kalba kalba e, labai didelis vartotojų skaičius. Šeštoji pagal dydį pasaulio kalba, penktoji kalba internete pagal paplitimą. Trečioji pagal paplitimą kalba socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook ir panašiai. Taigi portugalų kalba yra pasaulinė kalba ir ji gali Europai atnešti didelio turtingumo, ypač per skaitmeninę erdvę. Europos tapatybės sustiprinimas nebūtų įmanomas be aktyvios E, Europos lingvistinės įvairovės apsaugos. Antras dalykas. Švietimas ir kalbų mokymas, e, jo skatinimas. Europa yra išsikėlusi kilnų tikslą. Kiekvienas Europos pilietis turėtų kalbėti greta savo gimtosios kalbos dar dviejomis užsienio kalbomis. Lengviausias būdas to pasiekti yra E, sukurti dviejų užsienio kalbų mokymo programas e, mokyklose, kad žmonės nuo vaikystės mokytųsi to. E, Mokydamėsi kitų kalbų galime palaikyti geresnį kultūrinį dialogą, mes geriau suprantame kitas valstybės, tai pagerina žmogaus socialinį, civilinį, pilietinį aktyvumą. 80 procentų Europos mažumų kalbų susiduria su išnykimo grėsme. Todėl švietimo sistemoje turėtume į tai atkreipti dėmesį. E, vienas iš didžių e, Portugalijos poetų 20-ojo amžiaus kalbėjo daugeliu kitų kalbų - anglų, vokiečių, ispanų, net graikų kalbą mokėjo. Jis sakė, kad mano tėvynė yra portugalų kalba Eduardo Lorenzų uh, E, portugalų filosofas sakė, kalba priklauso žmogui, bet e, mes, neturėdami kalbos, nebebūtume tokie žmonės, kokie esame. Europa negali išreikšti pagarbos savo kultūros paveldui, jeigu nepuoselės kalbos, jeigu negerbs daugelio kitų kalbų. Tai yra Europos kultūros paveldo metų vienas iš svarbiausių šūkių, mano nuomonė. Ja, vielen, vielen herzlich. Dėkoju, garbimi kolegos, dėkoju dar už tai, kad dar sėki pabrėžite kalbos svarbą Europiniai tapatybei. Na, kaip tik svarstame komisijos pasiūlymą, konkrečiai komisijos mm, komunikatą, kuriame E, be kita ko, numatytas tikslas išmokti dvi kalbas kiek įmanoma geriau ir anksčiau. Taigi mes tikrai paremsime valstybės narės tam, kad ir šios neštų savo indėlį. Dabar išklausysime kito parlamento nario, kolegės Kamilija Gravila iš Rumunijos e, parlamento, kur yra mūsų prelegentė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami nariai, gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamento nariai. Norėčiau pasidalinti mintimis ir idėjomis dėl kultūros švietimo, taip pat tarp kultūrinių sąsajų, nes baigėsi svarbus simbolinių požiūrių um, įdomus metai. Taigi mes į šią simbolinę vertę žiūrime iš filosofinės ir pedagoginės pusės. Reikia pradėti nuo to, kad mes priklausome tam tam pasauliui, tam trečiai šaliai, pasižyminčiam istoriją, geografiją, mes mus jungia e, tam tikros vertybės, e, bendras švietimas, taigi visą tai jungia. Na ir pabrėšiu štai, kad Kultūra, tikėjimas, religija, taip pat e, kūrybingi ir dvasiniai e, aspektai, vertybės e, priklauso visiems. Mes, aišku, suprantame. Taip, tarptautinėme pasaulyje negalime užsidaryti tik tai savo šalyje, turime uh, Mm, mokyti jaunimą taip, kad e, jie būtų e, viso pasaulio piliečiai ir taip pat jie sugebėtų prisitaikyti prie greitai kintančio pasaulio. Tas pats pasakyti nėra apie saugusius, gal dirbti su jais yra sunkiau, nes jau jie turi iš ankstinių sutikinimų. Tačiau kartais tradicinėse, labai tradicinėse visuomenėse sunku juos pasiekti. Be to, antropologai atkreipė dėmesį į kitą grėsmę, tai vadina tarpkultūrinį disbalansą. Nes jeigu gyveni tarp dviejų kultūrų, netgi tarp didesnio kultūrų skaičių ir turi savo paties mintis, vertybės ir nori, kad kiti tave vertintų, tačiau kita vertus turi sugebėti gerbti ir vertinti kitus. Taigi vienintelis ideologinis e, variantas e, demokratinė visuomenė tai yra mokyti, suteikti tarpkultūrinę perspektyvą. Turime suvokti, kad Taip, mes turime tokią tam tikrą bazinę nacionalinę tapatybę, tai bus mūsų, taip, būt mūsų asmeninė e, vietos lygio nacionalinė tapatybė. Taip pat vis dėlto turime būti atviri tarptautiniai įvairoviai. Kaipgi to pasiekti? Be abejo, per projektus, per mainus, per švietimą, per žinių didinimą. Na ir. E, prašau, at, at, at, atverti kitą skaidruolį. Mes turime galvoti apie švietimo formales ir neformales vertybės. Galvokime ne vien tik tais apie ku, e, kurikulum, gyvenimo aprašą, konkrečiai ko mokytis. Mes per švietimą turime formuoti asmenybės, mokyti piliečius tam, kad jie sugebėtų gyventi labai varilypėse visuomenės. Na, ir mūsų mokiniai, studentai turi būti atviri, turi būti jautrus, empatiški. Taigi, jeigu jau atvirai, turime atvirai kalbėti apie tai, kaip švietimo sistemas įvairiose valstybėse narėse sugebėti susitikti, bendrauti su kitais, primti jų e, kultūrinius skirtumus. Taigi, mums reikalingos bendros principės ir e, vertybės, kaip pat supratimas, atvirumas, tolerancija. E, Na, jeigu viską pažvelgtume iš antropologinės ir filosofinės perspektyvos, tai pas modernėje visuomenėje faktiškai gyvename techninėme pasaulyje, pasaulinėme kaime. Taigi mums kaip mokytojams ar politikams tenka pareiga apjungti visus šiuos elementus e, tam, kad galima būtų prisitaikyti prie visos šios įvairovės. Taigi daug diskutuotinų, aptartinų klausimų, o pabaigai tiesiog atkreipsiu dėmesį tai, kad mokymas, švietimas, tarpkultūrinės kompetencijos, diskusijos, Europos projektai, vizitai, mainai, filosofinis pažangos suvokimas, tai yra tik tais vienintelis galimybės, kurių dėka jaunimas, mokiniai, studentai, studentai gali suvokti kultūrinį įvairovę. Ir labai svarbu, kad mokslinė mokymo programa, ar tai būtų e, užsienio literatūra, nacionalinė literatūra, kalbos, istorija, socialiniai mokslai, būtų grindžiami tarp kultūrinių požiūrių. Tai turėtų būti privaloma. Na, Taip, gal tai nelengva užtikrinti, bet turime tai padaryti. Ir manau, kad įmanoma tai būtų pasiekti per švietimo sistemas. Taip, mes gyvename Europos žemynė, mes turime bendrą paveldą, mūsų vienyje bendras kultūrinis paveldas ir aš manau, kad reikia suvokti, kad kultūra apima visą ir jeigu tik užsidarysime tik tai savame kultūrinėme burbule, nuskursime ir negalėsime pasinaudoti tarptautinės ir europinės kultūros įvairovės gėrių. Ja, vielen herzlichen Dank. Dėkoju ir už jūsų labai ryštingą e, pasisakymą. Aš manau, kad tikrai visi jums pritarėme. Ypač džiugina tai, kad atvyko ne vien tik tais e, nacionalinių parlamentų atstovai šią tarp parlamentarinę konferenciją, bet taip pat atstovaujame beveik vis atstovavimas beveik visos vakarų Balkanų šalis ir turime atstovų iš jų e, parlamentų. Jūs dar nepriklausote Europos Sąjungai, tačiau tai, kad dalyvaujate šiame renginyje, rodo, jog mus labai daug kas sieja. Todėl mane paprastai džiugu suteikti žodį poniai Drajanai Košič iš e, Serbijos universit... E, parlamento. Prašau, žodis poniai, kur esate. Poštovani članovi Evropskog parlamenta, poštovani članovi nacionalnih parlamenta, dragi kolege. Čast mi je. Gerbiami Europos parlamentai, to nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų vardai, man labai malonu, gal, kad galiu šiandien jumis kreipti Serbijos parlamento vardu. Aš norėčiau e, pirmiausia paminėti Štefano Nemandė 12 amžiaus serbų valdytojo žodžius. Saugokite savo kalbą kaip savo valstybę. Kalba gali būti prarasta kaip miestas, kaip valstybė, kaip siela. Kas bus tauta be kalbos, be žemės, be sielos? Todėl šiandien aš ir noriu kalbėti savo kalbą, gimtają e, serbų kalbą. Nes e, aš suprantu, kokia grėsmė yra iškilusi dabar Serbijos kultūros paveldui ir jeigu e, išnyktų kalba, dinktų serbų tapatybė, identitetas. Ir tai būtų apibūdinama kaip kultūros genocidas. Balkanuose e, Serbijos materialiosios kultūros e, pėdsakų galima lengvai atrasti viduramžių bažnyčiose ir vienolynuose. Tarp jų yra Gračianica, Serbijos Pek patriarchate, Visotski Dečiani, Lževič bažnyčia. Visos jos yra Kosovo pietinės provincijos ir Metohijos teritorijoje. E, visos šios bažnyčios yra įrašytos į UNESCO pasaulio paveldos saugomų objektų sąrašą ir dalis Serbijos kultūros paveldo yra ir Baltojo angelo freska iš Nemaničių dinastijos. Tai yra um, neatsiejama uh, E, mūsų kultūros dalis, bet e, e, tai manome, kad tai buvo signalas, kurį galbūt paliko žemėje galimi ateiviai, ateivių civilizacijos kolegos. Per mūsų tautos sudėtingą istoriją E, kultūros paminklai labai daug nukentėjo ir aš norėčiau čia tik tai paminėti Miroslavo pranašo 12 amžiaus vieną kultūrinį e, monumentą, e, kuris yra siejamas su serbų slavų už rašto kalbos atsiradimu. Ir kultūra ir identitetas Deja, Balkanuose per karus labiausiai nukentėjo, tai buvo pirmieji taikiniai, tiesą sakant. Todėl, kai 41 metais balandžio 6 dieną Vokietijos kariuomenė bombardavo Belgradą, pirmiausia taikėsi į nacionalinę Serbijos biblioteką. Nacionaliniai uh, turtai buvo sugriauti bombomis, kultūrinė vertė, vertė prarasta neįkainojama. Tai yra kultūrinis genocidas kuris e, prilyksta serbų kultūros sunaikinimui. E, tai tik papildė dar ir knygų skandinimas e, viduramžių ar archyvų sunaikinimas. Ogi buvo sukaupta labai daug medžiagos ir iš turkų valdymo Serbijoje, ir iš viduramžių Serbijos valstybės. Deja, šiandien matome, kad panašus veiksmai yra vykdomi tarptautinės bendruomenės akivaizdoje. 250 tūkstančių serbų buvo išvaryti iš savo namų iš Kosovo ir Metušijos regionų. Ir jų turtas buvo visiškai sunaikintas. Serbų kultūra ir tapatybė taip pat susiduria su milžiniška grėsme. Tik tai uh, tada, kai 99 metais į Kosovą ir Metošį atvažiavo tarptautinė karinė ir civilinė e, tarptautinės pajėgos, tarptautinės misijos, 150 serbų e, bažnyčių ir e, vienuolynų, atsiprašau, nuo to atvažiavimo 99 metais 150 bažnyčių ir vienuolynų Serbijoje buvo sunaikinti. Daugiau negu 10 tūkstančių ikonų ir meno kūrinių uh, religinio pobūdžio buvo pagrobti ir parduoti nelegalioje rinkoje arba visiškai sunaikinti. Ypač apgailėtina yra tai, e, Kosove ir Metožijoje 2004 metais, e, matant tarptautinėms pajėgoms, per 48 valandas albanai sudegino, vandalizavo arba sunaikino 26 ortodoksų bažnyčias ir vienuolynus. Niekas neregavo tai be abejo rodo, kad e, tai buvo organizuotas bandymas sunaikinti serbų tautą Kosove ir Metošijoje ir uh, išvaryti serbus iš savo žemės. Kultūros genocidas ir kultūrų, kult, serbų kultūros ir tapatybės Kosovo pietinėse provincijose naikinimas e, vyko ir kitais, labiau paslėptais būdais. Bet mes e, pastaruoju metu netgi matome, kaip yra bandoma perrašyti istoriją, kaip bandoma suklastoti e, Serbijos viduramžių istoriją, viduramžių krikščioniškąją istoriją. Kolegos, 21-ame amžiuje tokie civilizacijos grėvimo veiksmai yra vykdomi. Ir tai tik tai pakartoja tai, kas vykdavo iki šiol. Todėl e, Kosovo valstybė e, pateikė paraišką tapti UNESCO nare. Bet mūsų akimis tai yra jokinga, tai yra negarbinga. Serbijos kultūros paveldas yra kultūros ir istorinė atmintis. Tai, tai būtų buvę galima apsaugoti, bet e, tomis aplinkybėmis, kokiuose mes gyvename, to nebuvo įmanoma padaryti. Dėkoju. Dėkoju. Na, turiu būti griežta, nes kitaip tikrai pritrūks laiko. Dabar norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Ispanijos Senato kultūros uh, komiteto pirmininką Pona Alberto Gutierrez, kuris yra, prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju už galimybę pasisakyti Ispanijos parlamento vardu. Na ir taip, iš tikrųjų galima, kai kas teigia, kad net neegzistuoja kultūrinė tapatybė. Aš manau, kad vis dėlto egzistuoja, tačiau um, labai svarbu pagalvoti ir kaip kurta tapatybė, nes uh, kai yra kuriama tapatybė ir prieš tą atmatymą kitai, tai tapatybė e, kuriama remiantis poreikiais, netgi baimėmis ir kartais tiesą sakant, netgi supaimėjus vertybės, kuriomis grindžiamas šį tapatybę. Taigi mes turime e, mm, įveikti tą e, supranacionalinę tapatybę, kuri neapsiriboja vien tik tais kalba. Na, tai yra faktiškai tik. Tai yra netgi galima kalbėti apie E, konkuruojančias e, tapatybės e, sportos rytė, tai akivaizdu, kaip pavyzdžiui, e, kai Ispanija ėjo į futbolo čempionatus, tai iš tikrųjų buvo labai stipri tapatybė ir po to, kai po šių renginių vėlgi sobėjome nacionalinė tapatybė. Dėl šios priežasties manau, kad europinė kad tapatybė e, su kuria gali susitapatinti e, ispanai ir kitos tautos, kurios išgyveno autoritarnius e, režimus. E, tai yra tapatybė, kuri leidžia suvokti, kad gyvename vertybių Europoje. Na ir aš manau, kad gal iš tikrųjų e, turime pripažinti, kad tai yra vertybės, kurias prisimena jausios kartos ir tai reiškia, turime atnaujinti šį paktą ir priartėti prie europinės e, tapatybės, remdamas naujomis vertybėmis, kaip pat pavyzdžiui e, moterų lyčių lygybės, skaidrumas, prieiga, taip pat kova su vesu korupcija, skaidrumas, nes tai yra būtent tos vertybės, su kuriamis galime susitapatinti kaip vakarų e, visuomenės gyvendinančios bendrą projektą. Dėl šios priežasties iš tikrųjų būtina atnaujinti šį paktą tam, kad ir būsimos kartos kartos Europos bendryje vertintų kaip bendrą mm, projektą, kuris leidžia visiems žengti į priekį į priekį. Nebijokime tapatybę, nes tai yra svarbus projektas, stiprus projektas. Taigi, šio projekto stiprybė yra tai, kad, kad tai didina sanglaudą solidarumą. Na, taip, e, iš pradžių tai buvo grinai ekonominė bendrija. Pagalvokime, sanglaudos, struktūrinius fondus. E, e, pavyzdžiui, nebeliko tarp ryšinio telefono, telefono tarp ryšinio mokesčio. Taigi, ekonominė bendryje yra akivaizdus dalykas, tačiau manau, kad per kultūrą įneštume ir tą emocinę vertybę, o emocinė vertybė yra susijusi su paveldu. To išmokome, tai e, formavo mūsų tapatybę. Aš visuomet patikiu kaip pavyzdį Švento Jokūbo kelią. Na, taip, e, šis kelias atsirado dėl religinių sumetimo, tačiau jos jau dabo e, kultūrinė vertybė, kuri apjungia visą Europą. Tai reiškia, kad e, tai reiškia, žengiant šiuo keliu galima įveikti sienas, įveikti tapatybės, e, kai esi peligrimas, e, kerti visą Europą. Taigi kultūros politika negali būti vien tik tais norų, pageidavimų politika. Uh, E, ir žengiant šiuo švento Jokūbo keliu, reikia nueiti skirtingas atkarpas, e, yra kelrodžiai, tai panašiai kaip ir mm, šie kultūros pavaldo metai. Tai yra savotiška atkarpa ilgame kelyje, po šių metų yra kelrodis, bet reikia testinumo. Taip, taip pat e, buvo kalbama ir apie tvarumą, dvarnus, tvarus. Um, kul, kul, kul, tvarus turizmas. Pavyzdžiui, turizmas Balšadolnoje gal netvarus, bet Alhambroje jis tvarus. Taigi iš tikrųjų turime stiprinti kultūros paveldo apsaugos politiką, stiprinti veiksmų planus ir taip pat galvokime ir apie skaitmininę kultūrą, nes tai reiškia prieiga prie žinių. Na ir labai svarbu kad šios naujovės būtų mūsų europiečių rankose. Na ir turime e, pasirūpinti, kad e, būtų šalimas kultūros vertybių netitinkas turinys. Na, na ir iš tikrųjų, intelektas yra kosmopolitas. Na ir tikrai labai norėtųsi, kad e, atsižvelgiant į pastangas, kurias mes dedame kultūros labui, panašiai kaip kad būtų pripažinta, kad e, kul... ne ekonomika kvaila, kartais gal kultūra kvaila. Dėkoju ir už šį pasisakymą. Na ir dabar pradėsime diskusijų raundą. Kol kas yra devini pagėdaujančius pasisakyti. Mano sąraše tiesa turime šešias minutės. Todėl dabar uh, te galiu tik tai skirti po vieną minutę pasisakymui, tačiau kartu galiu pasiūlyti, kad galbūt e, po antrų diskusijų raundo bus e, suteikiamas žodis norintėm pasisakyti, nes kol kas tame sąraše dar nėra e, daug pagėdančių pasisakyti. Taigi jūs galėsite faktiškai praleist, pralaužti ledus, jeigu šį sėkį negausite pasisakymo. Na ir uh, E, Arūnas Giliūnas iš Lietuvos. Prašau, fo, minutė jums. Sorry. Uh, thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, sunku per vieną minutę viską pasakyti, ponios ir ponai, turiu prisipažinti, kad kartais uh, man atrodo, kad šiandien sapnuoju nes kalbame ne apie ekonomiką, saugumą, o ne plastikinius maišelius, maišelius o apie kultūrą. E, apie kultūrą Europos parlamente. Ačiū poniai Kostai už tai, kad puikiai pirmininkavote sesijai skirtai e, tapatybei ir kad šiandien mane pacitavote. Labai džiaugiuosi būdamas čia. Mano šalis mini šimtasias savo metinės kartu su ne viena kita Europos šalimi. Ir <clears throat> paveldo išsaugojimas yra labai svarbus mūsų didžiausi miestai, kuriuose minime paveldo metus, parengia didžiulės programas su daugybė renginių, o jų kulminacija bus e, Vilniaus mūsų sostinės uh, paskelbimu viena svarbiausių krypčių, ką padarė Lonely Planet, taigi kviečiu apsilankyti pas mus. Kitas, e, antras pagal dydį miestas e, Kaunas turi modernistinių e, architektūros nuo 20-30 metų ir jis buvo paskelbtas kultūros sostinė 22 metais. Taigi raginu jūs jau dabar užsakyti viešbučius 22 metams, na, o be jokų, tai surengėme įvairių renginių apie Europos modernizmą, kuris vadinosi e, modernizmas ateičiai, taip pat tarptautinė konferencija, kuri vyko rugsėjo mėnesį, aš noriu pabrėžti, kad tai nėra nacionalistinio tapatumo dalis, kaip vakar kalbėjome. E, sutikimas jausmas apie vietos tapatumą, e, vietos bendruomenių paveldą susijusių su jų pačių istorija. Manau, kad tai yra puikiai tradicija renkti tokius paveldo metus ir turime tęsti šią veiklą. Atsiprašau, kad kalbėjau ilgiau negu vieną minutę. Matote, kaip mes jaučiamės plenarinės sesijos metu, paprastai tai turime tik tais po minutę, čia faktiškai kasdienė mūsų duona Europos parlamente. Dabar kita kalbėtoja Marija Liuš. Uh, e, Odone iš Airijos, prašau. Kalbėsiu apie švietimą, per švietimo dalį. Tuomet vėliau suteiksim žodį. Toliau. Dimitrijus Sevastakis iš Graikijos. Nesunku atpažinti. E, για το θέμα αποκατάσταση, συντήρηση, νομίζω όμως ότι μας πάει... Ačiū, aš norėčiau pakalbėti apie Vakar kalbėjome apie restauravimą ir konservavimą. Manau, kad e, pokalbiai veikia per šias dvi dienas yra puikius ir mm, mums labai patiko kalbėti apie labiau struktūrizuotą politiką. Kalbame apie krizę, politikos krizę Modernumas sukėlė šią krizę, bet tas modernumas taip pat mums siūlo priemonės, kurios leidžia geriau susipažinti su mūsų paveldu ir tapatybė. Ir kadangi e, gyventojų judėjimas sukuria didžiulį stresą tai tapatybei ir apsisprendimui dėl tos priežasties Kultūra, paveldas, laiko tiekmi turi tapti sanglaudos priemonę, o ne susiskaidimo tarp įvairių žmonių grupių priemonę. Aš manau, kad yra fundamentalu, kad Europos parlamentas rengia šią diskusiją. Tai yra iš tikrųjų tikras kultūros švyturys, leidžiantis e, reflektuoti apie civilizaciją, apie mūsų švietimo sistemas ir e, bandyti atsakyti į klausimą, kaip suvienyti tautas tokiu būdu, e, kuris leistų pažinti vienų kitų, vieniems kitų pranašumus ir taip siekti suvienyti mūsų visų apmąstymus apie mūsų istorinį paveldą. Dėkoju. Vešina Bedekovič iš Kroatijos parlamento. Kur ji? Štaigi, prašau, žodis jums. Hvala vam lijepo, poštovani kolegice i kolege, dragi prijatelji. Labai ačiū, kolegos, draugai. Visų pirma, noriu jums visiems uh, pasakyti labas rytas. Kreipiuosi į kultūros komiteto narius. Aš esu Kroatijos kultūros komiteto narė parlamente. Ir aš uh, uh, norėčiau pristatyti Kroatijos vykdomą veiklą pagal Europos kultūros paveldo metų projektą. Kadangi laikas, kuris man skirtas, yra jau dabar skaičiuojamas, tai noriu iškart pasakyti, kad Kroatijoje yra koordinavimo institucija, kuri e, Europos kultūros metų veiklą koordinuoja. Kultūros ministerija yra ta tarnybė. Ir per paskutinius 17 mėnesių 60 didelių masto renginių vyko. Paskaičiuota, kad dalyvavo maždaug negu 50 tūkstančių dalyvių, o be to dar buvo didelių uh, E, parodų, e, o be to buvo organizuojami mažu, maži seminarai, dirbtuvėlės, mažos parodos, visos siejamos su Europos kultūros metais. Tai sukėlė didelį susidomėjimą, ypač mokyklose, kurios e, įvairias temas sprendžia, svarsto tiksliau ir bandoma panaudoti visą turimą medžiagą. Visą tai yra nepaprastai svarbu, nes suprantame, kaip e, reikia šviesti jaunus žmonės, vaikus, e, akcentuoti kultūrą, kiek yra svarbi kultūros paveldas, kiek yra svarbus, yra neatsiejama jų tapatybės dalis. Mes to siekime. Labai ačiū ir aš tikiuosi, kad per e, diskusijas vėliau galėsiu dar pasakyti. Ačiū. Dėkoju. Dabar pasisakys E, mūsų komiteto narė, ponia Bild, prašau. Minutė. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos paveldo metai e, ir Prancūzijoje buvo pažymėti. Ir tokiu būdu mes išskyrėme istorinių pastatų išsaugojimo reikšmę. E, Prancūzija UNESCO sąraše, saugomų pastatų sąraše E, įtrauktų pastatų yra nepaprastai daug. E, mes turime labai daug svarbių pilių, kaip pavyzdžiui Versalis arba Vikonto pilis. Ir senate buvo kalbama visų tų pastatų saugome, bet taip pat dėja periferijoje esančios pilys dažnai yra pamirštamos. Jos yra privačios dažniausiai ir savininkai neretai parduoda be skrupulų e, pigiai e, užsieniečiams. Net turime jau atveju, kai kinai nupirko Žirondo pilyje tai buvo. Per klaidą viena statybų įmonė sugriovė tą pilį, nes ją nusipirko toksai daug nesusimastantis e, savininkas. Tokių atvejų yra ne vienas, taigi mes turime pasirūpinti, kad tai, apie ką čia kalbame, taptų realybę gana greitai. Dėkoju. Na, o dabar suteiksiu žodį Andryze Popovičiui iš Juotkalnyjos parlamento kur yra prelegentas. Prašau žodis jums. Svart. Thank you. Poštovane dame i gospodo, sve vas pozdravljam. Teško je govoriti ovako kratko. Ponios ir ponai, labas rytas visiems. Sunku tilpti į tą trumpą man skirtą kalbėjimo laiką. Monte, e, Jotkalnijos e, parlamente paprastai deputatams galima 20 minučių ir dar ilgiau pasakyti ir niekas jų nestabdo. Ir neįmanoma jų sustabdyti. Per amžių amžius Jotkalnyje buvo tarp skirtingų priešiškų kultūrų uh, esanti sienos valstybė. Ir šie Europos paveldo metai mums yra nepaprastai svarbus. Tai rodo, kad yra glaudus ryšys tarp e, rytų ir vakarų civilizacijų. Tradicijos skiriasi. Jotkalnyje, e, Jotkalnyje yra keturios religijos, keturi tikėjimai Be to dideliai tai, ką jaučiame iš Rusijos pusės, Austro-Vengrijos imperijos pusės. Todėl mūsų istorija yra labai turtinga. Ir e, Jotkalnyje kaip valstybė kultūriniu požiūriu šiandien yra labai turtinga. Šiandien reikia siekti vienybės įvairovėje. Tai yra visų Europos civilizacijų šūkis ir apie tai mes turėtumėm daugiau kalbėti ir Jotkalnyjoje. Mes visi esame turtingesni Europos kultūros dėka. Ir dėja, Jotkalnyje žmonės šiandien to kartais nejaučia arba tai pamiršta. Jotkalnyjos kultūros paveldas pats savaime iliustruoja e, jo kultūros reikšmę tautai. Mes e, tą kultūros paveldą perėmėme iš praeities, bet aš tikiuosi, kad ateitie jis irgi nebus apleistas. Dėkoju. Na, 20 minučių pas mus net negauna frakcijų vadovai, taigi taip gali skirtis parlamentų kultūros. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Na, o dabar Kągi. Pone Kortezi iš Kosovo. Prašau. Atsiprašau, ponas Kortezi. Žodis jums. Good morning to everybody, dear ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai. Noriu trumpai apžvelgti situaciją su kultūriniu paveldu ir švietimu Kosovo Respublikoje. Kultūrinė įvairovė Kosovo Respublikoje be abejonės ir e, didžiausias turtas, kurio didžiuojasi Kosovas. Tai įrodo ir garantijų e, e, sutikimas Konstitucijoje. Kultūrinis paveldas yra saugomas ir per kultūrinio paveldo įstatymą. Tai yra bazinis įstatymas, E, taip pat yra specialūs įstatymai, tai yra specialių saugomų teritorijų įstatymas. Bet aišku, turime sunkumų, nes neturime bakalauro ar e, magistro ligmens laipsnio e, programų kultūrijos paveldo išsaugojimui ar dėstymo apie kultūros paveldo pradinėje ar vidurinėje mokykloje kalbant apie literatūrą, yra įvairių studijų, kurios paskelbtos apie kultūros paveldo dokumentavimą, taip pat apie įvairias istorinius aspektus susijusius su kultūros paveldu. Mūsų situacija yra sunki, mūsų šalis e, atsirado nusimetus Serbijos priespaudos jungą, tačiau Kita vertus, mūsų kultūrinis paveldas yra turtingas ir siekia e, senus laikus. O paveldo vietovės e, vienyje universalias vertybės. Ma, Kosovo Respublikoje vienyje įvairias e, tautinės e, grupės, nors Kosovas e, dauguma gyventojų yra albaniškos kilmės. Bet mes e, siekiame taip pat e, įteisinti ir kitų mažumų ar erdvę ir tokiu būdu kurti mūsų bendrą kultūrinį paveldą. Atsiprašau, turiu nutraukti jūs. Aš e, buvau griežta ir kitų atžvilgių, taip pat turiu būti griežta jūsų atžvilgių. Ne vieno sakinio daugiau, atsiprašau, turiu, reikia būti sąžininkiams visų atžvilgių. Turėjote daugiau kaip dvi minutės. Labai ačiū. Dabar paskutinis kalbės Suzana Panovič iš Serbijos parlamento. Thank you very much. Da. Iskoristit ću bukvalno minut, ispoštovat ću. Labai ačiū, aš e, laikysiu jūsų taisyklės, kalbėti vieną minutę. Labai ačiū, norėjau pasveikinti kolegas ir norėčiau informuoti jūs apie tai, kad Vaivodinos e, sostinė Serbijos šiaurėje bus 20 metais kultūros, Europos kultūros sostinė. Gavome šią privilegiją būti kultūros sostinė, esame labai patenkinti tuo. Mano kolegė kalbėjo apie įvairius e, sunkius momentus ir įvykius. Europa mums padėjo e, greitai sureaguoti E, mes buvo e, e, esame girdėję įvairių, įvairių istorijų apie mūsų paveldą, na, tačiau kai kurie UNESCO duomenės nėra tikslus. Dėkoju, kągi baigime pirmąją mūsų sesijos dalį, pirmąjį pasisakymą raundą. Na, o Antroje grupėje buvo kalbama apie tai, kaip išsaugoti, konservuoti, atkurti kultūros paveldą. Na ir kaip žinia, visose valstybės narėse tai yra iš tiesų didelis iššūkis, nes paprastai tai tikrai brangiai kainuoja. Todėl pirmiausia, paprašysiu Vakarykščios grupės pirmininko e, kolego Diakono per tris mintes e, apibendrinti vakarykščio posėdžio rezultatus. Dėkuoju. Ačiū, pana pirmininkė, kadangi turiu labai nedaug laiko, pabandysiu trumpai pasisakyti, kad būtų paprasčiau ir pasakysiu, kad vakar posėdis buvo nuostabus, mūsų prelegentai pateikė pozityvių, pozityvios informacijos auditorijai. Norėčiau paminėti, kas buvo minėta mūsų svečių, nes tai yra svarbiau negu ką turime pasakyti mes patys, nes tai, ką pasakoja jie, yra tikrovė. Jų diskusijos prasidėjo nuo visapusiško ponios Kitano pristatymo iš e, komisijos E, ji pristatė Europos paveldo metų svarbiausius tiklus, tikslus, svarbiausias iniciatyvas, daugiausia dėmesio skiriant konferencijų temams, tai yra paveldo kompetencijos, moks, paveldos ir mokslas ir švietimas ir mokslas. Po to kiti kalbėjusie kalbėjo panašiamis temomis. Taip pat buvo aptatratos kitos temos, kaip, tokios kaip paveldo sunaikinimas stikinio nelaimė atvejais, amatų svarba e, atstatant paveldą, solidarumo poreikis išsaugant paveldą, miestų tvermės svarba, struktūrinių lėšų panaudojimas kultūros paveldui. Kai kuriuose valstybės narėse, ypač skiriant lėšas išsaugoti pastatus, prieiga prie kultūrinio paveldo vietų ir švietimo svarba visais ligmenimis ir visų amžių grupių atžvilgių. Per klausimą atsakymų sesiją buvo aptartos temas tokios kaip e, paveldo išsaugamas kaimo vietovėse, taip pat tradicijų išsaugojimas, archeologinių vietovių e, poreikiai yra specifiniai, todėl turėtume sukurti tokių vietovių tinklą, kad žmonės galėtų didžiuotis savo paveldu. Ir pas, paskutinė klausimo atsakymų sesija buvo pabrėžta mm, paminklų atstatymo svarba, investicijos į turizmą visuomenės informavimo svarba, taip pat mokymos ir švietimo kultūros, kultūros paveldos srities svarba ir šios srities įtraukimas į valstybių narių mokymo programas. Taip pat landšafto išsaugojimas kaip e, kultūros paveldo dalis. E, tikrai diskusijos buvo labai veiksmingos ir e, vaisingos, visi buvo patenkinti ir tikrai mums e, sutikė gerų jausmų. Dėkoju už labai trumpą, konkrečią apžvalgą. Dėkoju dar ir už tai, kad vakar pirmininkavote grupės posėdį. Dabar sutiksiu žodį Susan Koch, eko e, pirmininkiai tai ir Europos restauratorių ir konservatorių organizacijos pirmininkiai. Prašau. Labai ačiū gerbėjai Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai ir e, kolegos. E, šiais Europos paveldo metais Europos e, restauratorių organizacijų konfederacija sveikina galimybę kalbėti šiame susirinkime. Kaip buvo minėta, prieš dvi savaitės, mažiau kaip dvi savaitės, paminėjome pirmąją pasaulinio karo pabaigą. Tai buvo puikiai proga pagalvoti apie sunkius, baisus metus ir tai, kaip jie e, formavo šiolkinę Europą. Mūsų galimybė suprasti ir analizuoti praeities įvykius priklauso nuo istorinės, materialinės, e, materialinio paveldo autentiškumo, kaip mes išsaugome ir gerbėme tą istorinę tiesą. Autentiškos materialinės, autentiško materialinio paveldo perdavimas uh, paveldo, kuris e, yra svarbus kultūriškai ir istoriškai, yra labai svarbi koncepcija e, taikant restauravimo e, darbus. Restauravimo veiksmas išsaugoti ir perduoti materialinį paveldą dėl to, kad tas paveldas yra laikomas unikalių ir nepakeičiamų, yra vertybė savaime. Restauratorių tikslas nėra sukurti naujus objektus, o leisti mums panaudoti mūsų paveldą tvariai ateityje, siekiant užtikrinti, kad jis teisė tai dokumentuotų ir liudytų apie mūsų praeitį. Tai yra sudėtinga veikla, kur taikoma mokslinė metodika, analizuojant medžiagas, e, nykimo procesus ir rizikos vertinimus. Humanistinis klausimas keliamas dėl autentiškumo, vertės, reikšmės klausimų ir tai nulėmė mūsų atsakus. Ką mes pakeičiame, koks intervencijos ligmų, ligmuo yra pakankamas ar per didelis, kokiu mastu galis, galima restauruoti prieš tai, kol nepakeičiame vertės, kokie yra pavojai, kokie yra pokyčių veiksniai, kaip išsaugome, mokomės ir mokomės apie paveldo vertę. Visi šie klausimai klausimai yra dialogos su bendruomenėmis ir kitais paveldo praktikais e, dialogo dalis. Restauratoriai, kadangi jie turi specialių žinių, turi įgaliojimus kištis tiesiogiai į paveldo išlikimą. Klausimai turi būti etiškai jautrus ir e, priimant sprendimus, e, reikia atlikti tyrimus, mokslinius tyrimus ir e, nepamiršti visuomenės interesų. E, daugelis yra daug Europos tarptautinių hartijų ir doktrinų, kurios mis remiasi, remiasi restauravimo praktika. ECO yra Europos nacionalinių organizacijų tinklas. Bandoma kurti standartus ir geriausios praktikos gairias E, dirbant su paveldu. Mes teikiame rekomendacijas dėl švietimo ir restauravimo praktikos e, per profesionalias gairias ir profesionalias, profesinės kompetencijas. E, mūsų na, organizacijos narės dalyvavo pirmose Europos restauravimo dienose įvykusiose spalio 14 dieną. Ši diena buvo labai sėkminga, nes studijos ir dirbtuvės atsivėrė visoje Europoje ir parodė, koks darbas vyksta e, juose. Europoje yra daug materialinio paveldo atspindinčio įvairią tapatybę ir tradiciją. Šios kultūrinio audeklo išsaugojimas yra Europos vertybių sistemos dalis Ir tai e, atsispindi ir hybridiniškame šiame pavadinime restauratorius, konservatorius. E, mūsų profesijai svarbu užtikrinti, kad paveldas būtų perduotas ateičiai ir būtų išsaugomas jo autentiškumas ir istorinė reikšmė. Kultūros paveldo sektorius, kuriam vykdome įvairią lypę veiklą, menkai atsispindi ekonominėje statistikoje, kurią renkame Europoje. Tai turi reikšmės investicijoms į paveldą e, ir profesionalų rūpinimas tuo paveldu. Mes e, su visa pagarba prašome, kad kultūros paveldo tarparlamentis komitetas remtų Europos kultūros paveldo komisijos darbą E, taikant naujus koordinavimo metodus ir dialogo balsus, kurie pasigirdo per šiuos kultūros paveldo metus ir kuris ir toliau formuos Europos e, darbo tvarkę kultūros rytyje. Ačiū. Dėkoju ir už jūsų pasisakymą. Dabar perėsime prie Kirjakos Hadijani. Jis yra Kipro parlamento narys e, ir jis yra kultūros komiteto pirmininkas Kipro parlamente. Prašau, žodis jums. Ponios ir ponai, labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šioje diskusijoje tokių svarbių klausimų. Ir visų pirma, aš norėčiau pasveikinti Europos parlamentą ir tarybą iškelus tokią puikią iniciatyvą Jie buvo siekiama 2018 metus paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Žinia, kad Europos kultūros paveldas yra mūsų bendras vertingiausias turtas. Tai yra mūsų kultūrinė vertybė Europos integracijos kontekste. Katastrofa, kurią kartais išgyvena istoriniai pastatai. Ir tai yra labai rimta tragedija e, mūsų civilizacijai. E, kultūrinių objektų vertė turi būti neišvaistoma per nelegalę prekybą. Dabar mes e, matome rimtą grėsmę, rimtą katastrofą. Uh, Kultūrinis paveldas karo veikiamose zonose e, patiria nes, nesugražinamą, netstatomą žalą. Ta pati galim pasakyti ir apie stichinės nelaimės, kurių nuspėti neįmanoma. Tartotinė bendruomenė neseniai e, labai susijaudino pamačiusi, ką padarė islamiškoji valstybė Sirijoje ir Irake. Ir tos valstybės turėjo daug UNESCO saugomų objektų, bet e, dabar padaryta tai, kas padaryta, negryžtama žala. Tartautinė nelegali priekyba kultūros prekėmis yra e, smerkiama, tarptautinė bendruomenė tai paskelbė kaip karo nusikaltimą, bet tai yra e, negryžtamas nuostolis žmonijos, žmonijai, žmonijos civilizacijai. Galbūt dar yra dalykų, kuriuos būtų galima išsaugoti, pritaikius geriausias įmanomas priemonės. Mūsų kultūros paveldas Sirijos. Sirijos ir Irako atvejs turėtų priversti mus susimastyti apie mūsų kultūros paveldą ir apie tai, kaip mes galėtumėm jį geriau išsaugoti. Leiskite čia man prisiminti konvenciją, kurią 2017 metais E, Kiprui pirmininkaujant Europos e, tarybos ministrų tarybai patvirtino uh, Europos tarybą. Joje kalbama apie kultūros prekių nelegalę priekybą ir kovą su ją. Šią progą aš norėčiau paprašyti visų dalyvaujančių pusių padaryti spaudimą vyriausybėms, kad ta konvencija būtų ratifikuota ir mūsų pastangos galėtų tapti realybę. Uh, Kipras labai daug dėmesio skiria kultūros paveldo apsaugai. Mes suprantame, kad archeologiniai objektai ir kiti istoriniai monumentai yra ryšys su praeitimi, žmonių tapatybės elementas. Po 1914 metų Turkijos invazijos e, Kipro šiaurės kultūros paveldas buvo ženkliai sugriautas, tūkstančiai, šimtai istorinių monumentų, bažnyčių, vienuolynų pastaraisiais metais buvo sugriauta, muziejų kolekcijos <coughs> buvo parduotos kultūros prekių nelegaliosiuose rinkose, turguose. Taigi mes turime sugriežtinti veiksmus, kad apsaugotume kultūros apsaugą. Nuo 2012 metų Graikija remia Europos Sąjungą ir jungtinių tautų atitinkamas programas. Mes išsaugojome 31 kultūros paveldo šedevrą, ypač saloje Ypač e, mes kalbam apie ortodoksų bažnyčias e, mečetes ir daugelį kitų objektų. Mūsų veikla kultūros paveldos ir tie yra puikus e, graikų ir turkų bendruomenių bendradarbiavimas. Mūsų visų bendras tikslas yra išsaugoti kultūros paveldą, bet aš turiu vis tik apgailę staudamas pasakyti, kad po to, kai buvo atskleista e, šiaurės Kipro padėtis, Turkijos okupuotojai dalis, o to toje dalyje, e, vaizdas gerokai pablogėjo. Mes e, jaučiame rimtą susirūpinimą dėl okupuotosios teritorijos pastatų būklės. Todėl aš reikalauju, kad Europos institucijos darytų spaudimą Turkijai, kad būtų kultūros turtai atkurti Ortodoksų bažnyčia Kipre e, turi būti atnau, e, išsaugotos. Baigdamas noriu pasakyti, kad yra labai svarbu investuoti ES fondus. Visų pirma, pagalvokime horizonto 2020 panaudojimą, kad galėtumėm suskaitmeninti kultūros paveldą. Tai būtų labai svarbu ateities kartoms ir visai žmonijai. Ačiū. Ich möchte wirklich nochmal alle. Dar sėki norėčiau visų paprašyti laikytis e, skirto kalbėjimo laiko, nes e, kitaip tikrai laiko pritrūks. E, dabar kita pirmininkė, arba tinki sakiau pirmininkas. Rumunijos Senato kultūros komiteto uh, Pirmininkas, e, ponas Preda, prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė, Ta, noriu tarti keletą žodžių apie Rumunijos kultūros paveldą. Turint galvoje šimtasias mūsų valstybės metinės. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą ir, ir už iniciatyvą suorganizuoti šį tarp parlamentinį sustikimą, suteikiant šansą aptarti vieną svarbiausių Europos e, ir nacionalinės tapatybės dalį, tai yra paveldą. Europa yra kultūros žemynas. Kultūra e, reiškia mūsų tautų vienybę, remiantis bendrų vertybių sistema, leidžiančios ir, aišku, gerbti nacionalinius ypatumus e, per dialogus tarp e, valstybių narių Europos institucijose galima kurti bendrą darbo, karkia turintai galvoje mes džiaugiamės e, sėkmingą Europos paveldo e, veiklą. Single memorialas Rumunijoje simbolizuoja Europos integraciją. Šis memorialas yra rumūnų pasirinkimas gerbti orumą ir Rumunijos e, renginiai kultūros veikloje e, norėjo, buvo skirti prisidėti prie Europos kultūros paveldo metai, metų ir paminėti šimtasias Rumunijos suvienėjimo metinės. Tai atspindi mūsų e, įsipareigojimus saugoti išskirtinį paveldą tuo pačiu prisidedant prie Europos ir Rumunijos tapatybės plėtojimo. E, šimtmečio minėjimo renginių programoje buvo taip pat daug renginių apie skirtų kultūros paveldui renginiai, kurios turiu galvoje įtraukia e, visą Rumunijos visuomenę, e, centrinės vietos valdžios institucijas. Ir šiomis dienomis Bukarešte įvyks E, paveldo metų forumas. Tai bus Rumunijos e, šimtmečio minėjimo programos dalis. E, Rumunijos ir Europos vertybės turi pragmatiškas priemonės siekiant užtikrinti įtraukti mokslininkus, tyrinėtojus, valdžios atstovus, nevyriausybinės organizacijas į šių temų aptarimą paveldo apsauga nacionaliniams mažumoms taip pat yra svarbi šiuolaikinės Rumunijos daugia kalbiškumo paveikslo dalis. Ir atsižvelgiant į vairius normatyvinius aktus, mes siekiame išsaugoti mūsų tapatumą pagrįstą kultūros įvairovę. Kultūros paveldas yra dvasinė ir materialinė Chloris yra materialus e, turtas, kurį reikia išsaugoti ateities kartoms, integruodami, taikydami integruotą požiūrį e, kiekvienos e, kiekvieno paveldo srities specifiškumą reikia išsaugoti, taikant geriausią praktiką. O dialogas turi būti pagristas ir administracinėmis praktikomis. Mes turime institucijas, kurios e, naudoja lėšas skiriamas e, kultūros ministerijos paminklų e, išsaugojimui. Taip, paveldo institutas organizuoja įvairias diskusijas, siekiant išsiaiškinti paveldo būklę ir nustatyti plėtros kryptis kaip parlamento narys galiu pasakyti, kad parlamentas užtikrina tinkamas finansinius išteklius kultūros paveldui, e, taip pat siekiant e, e, gyvendinti 14 metų direktyvą dėl prekių neteisėtai išvežtų iš valstybių narių gražinimą. Mes taip pat pakeitėme ir nacionalinius teisės aktus taikydami bendrą registrą kilnojamam turtui. Ir e, mes tikrai kreipiame daug dėmesio kultūros e, paveldo klausimams ir e, įgyvendami kultūros paveldo metus. Paveldui taip pat skirsime daug dėmesio ir per pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Taip pat Noriu pasakyti, kad reikia kurti pa, palankę aplinką, kad tam, kad būtų išsaugomas kilnojamas ir nekilnojamas, apčiopiamas ir neapčiopiamas paveldas. Ačiū. Vielen herzlichen Dank. Dėkoju ir jums. Dabar išklausysime Irenos Tefoskos. Ji yra buvusios e, Makedonijos Respublikos e, asamblėjos e, narė. Dėkoju, dėkoju ponė pirmininkė, ponės ir ponai, dėkoju už galimybę pasisakyti Makedonijos Republikos asamblėjos vardu, konkrečiai kaip mūsų parlamento kultūros komiteto pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių apie kultūros pavaldą mūsų šalyje. E, kultūros paveldas yra pagrindinis segmentas, kuris leidžia e, nustatyti daugia kultūrės e, Makedonijos visuomenės istorinį ir kitokį vystimasis. Pas mus yra daug istorinių, archeologinių vietų, freskų, artefaktų, knygų ir taip toliau. Na ir visas šis paveldas atveria neribotas galimybės suprasti, interpretuoti ir įtraukti mūsų paveldą į kasdienį gyvenimą. Taigi, e, kaip visuomenė ir kaip valstybė mes turime pasirūpinti, kad diskusijose susitelktume į klausimą, kągi norime nuveikti su savo kultūros paveldu. Ir turime kalbėti apie tai, ką paveldas reiškia šaliai. Ar mes norime iš jo tik tais pasipelnyti kaip iš turistinio e, objekto, ar tai iš tikrųjų įtakoja mūsų visuomenės gyvenimą, ar e, kultūros pavaldo priežiūra tiesiog prabangus, brangus uždavinys, ar iš tikrųjų jį turime formuoti. Kultūros pavaldo valdymo sistema e, skirta tam, kad valstybė galėtų įvertinti ir apsaugoti kultūros paveldą. Tai yra pagrindiniai elementai apsprendžiantis kultūros paveldą. Na ir dabar pas mus egzistuojanti sistema kol kas dar netitinka tikrųjų šalies poreikių, nei netitinka europinių ir pasaulinių praktikų. Dėl šios priežasties atkreipsiu dėmesį tai, kad mes kaip tik šiuo metu rengiame modelį, pagal kurį kultūros paveldas visuomenėje bus laikomas prioritetu, sutinkamai su Europiniu regioniniu kontekstu. Na ir mūsų atveju svarbiausia yra vienu metu užtikrinti apsaugą, taip pat e, veiksmingą už apsaugą atsakingų institucijų darbą, o taip pat užtikrinti piliečių samoningumą ir informatumą apie kultūros paveldo svarbą. Taigi mūsų šiuo metu rengiamas modelis yra susijęs su nacionalinė kultūros plėtros strategija skirta 18-22 metų laikotarpį. Taigi, siekiant padidinti kompetitingų institucijų darbo veiksmingumą, mūsų komitetas pateikė pakeitimus skirtų strategijai. Konkrečiai pakeitimai liečia kultūros paveldo apsaugą. Beje, pabrėšiu, jog kultūros komitetas, kuriam aš pirmininkauju, surengė visapusišką klausimą skirtą Ohrid miesto ir Ohrid regiono Brnau e, statusui, taip pat e, UNESCO taikomai apsaugai. Komiteto Komitetas patvirtino 24 išvadas ir rekomendacijas, kurias vietos ir regioninės valdžios institucijos turės atitinkamai įgyvendinti. Pagal dabartinę sistemą kultūros ministerija yra atsakinga už kultūros paveldo apsaugą, o kultūros paveldo apsaugos direktoratas yra nepriklausomas e, organas, kuris kur pavaldus tik tais teisės aktams skirtiems archeologinių vietų ir mokslinio tyrimo organizavimui, o visa kita priklauso vietos ir regioninės nu, valdžios institucijų nuožiūrai. Taigi šiuo metu diskusijose kalbama apie tai, kas tinkamiau, ar centralizuota ar necentralizuota kultūrinio paveldo apsaugos sistema. Labai svarbu daryti skirtumą tarp trijų segmentų kas atsispindins e, institucinėje sąrangoje - muziejai, apsauga, taip pat, aišku, ir švietimas. Na ir visi šie trys ramšiai turėtų būti pakankamai nepriklausomi vienas nuo kitų, tačiau logiškai susijęti ir kartu. E, Jie turėtų būti atviri tam, kad galima būtų atsižvelgti europinę ir pasaulinę praktiką. Tai vykdomasis organas turi būti kultūros ministerija, kaip kad dabar, tačiau galvome apie tai, kad reiktų steigti specializuotą organą, kuris būtų atsakingas už kultūrinę veiklą susijusiu su moderniu menu, e, metas, teatrai, muzika ir taip toliau. Na, tokios meno apraiškos yra materialios arba nematerialios. Na ir taip bus užtikrintas spracionalizavimas, e, tokios veiklos pakelimas e, įtinkamą lygmenį. Na, nepamirškime, kad Respublik Makedonijos Respublika yra šalis kandidatė, todėl e, kultūros paveldo apsaugos reformos turėtų dėrėti su Europos teisės aktuose nustatytas kriterijais. Pirmiausia, tai reiškia, kad reikėtų didinti samoningumą apie e, kultūros paveldo e, svarbą, didinti profesionalumą, didinti samoningumą. Na ir labai svarbu, kad procesai būtų veiksmingi. Ir tai reiškia, kad reikia bendradarbiauti ir dalintis patirtimis su kitomis šalimis. Dar nepamiršti nepamirškime ir štai ko. Paveldas liečia žmonės tiek praeitie, tiek ir ateityje. Taigi juos siejate kultūrinis paveldas. Taigi ką mes darome, kaip suinteresuoti asmenys, politikai, profesionalai. Mes dirbame piliečių, žmonių, muziejų ir kultūros paveldo vietų labai. Visa tai turi būti įtraukta, nusistatant kultūrinės ambicijas, atsižvelgiant į paprastų žmonių lūkesčius ir viltis. Dėkoju. Pone Stefoskai, už jūsų pasisakymą. Ir dabar pasisakys paskutinis prelegentas prieš diskusijų raundą. Ir šiuo atveju taip pat pasisakys kultūros komiteto pirmininkas iš Lenkijos senato, ponas Jerci Federovič. Kuris yra? Štai. Prašau žodis jums. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Postaram się zmieścić, bo ja nie piszę swoich przemówień. Mówię po prostu to, co myślę i staram się. Na tikrai e, neparašiau savo kalbos, tiesiog pasidariau užrašus to, ką norėčiau pasakyti, pasisakydamas čia sesiją. Taip, sutinku su viskuo, kas šiandieną nuskambėjo. Iš tikrųjų, kultūra atspindi daugybę sričių, daugybę aspektų. E, tai yra santykinas dalykas ir tikrai tinkamu metu surinktas šis renginys, nes e, Lenkijoje nepriklausybė išsikovojame kultūros dėka, Miskevičius, mūsų rašytojai, muzikantai, o taip pat Nobelis premijos laureatai, kaip Kacinkievičius ir kiti prie to prisidėjo. Taigi būtent kultūros, kultūros e, darbų veikėjų dėka išsikomome nepriklausomybę. Taigi sutinku su tuo, kas šiandien nuskambėjo ir manau, kad mūsų diskusijose turėtume sutelkti tai, kas jau buvo pa, e, minėt anksčiau. Kultūra negali būti smurto priemonė. Ji neturėtų būti panaudojama kurstant netoleranciją, rasizmą ir ksenofobiją. Tai kaip ir akivaizdus dalykas. Šie kultūros pavildo metai yra labai svarbus mūsų piliečiams. Na ir tikimės, kad tikrai sugebėsime pasinaudoti šiuo įdirbiu tam, kad e, pasaulyje programuotume Europos kultūrą. Taigi turime suprasti, ko siekime. Šiaip norėčiau padėkoti Europai kaip po tai, nes po daugybės E, komunizmo dešimtmečių tapome laisvais žmonėmis. Aš savo laiku buvau teatro direktorius tais laikais ir teko dirbasti žmonėms, mis, kuriems buvo labai svarbu laisvė. Pavyzdžiui, Krzysztof Kreslovski, jis buvo e, vienas iš tų žmonių, kuris padėjo mums įveikti sistemą. Taigi, norėčiau padėkoti Europai, dėkoju Europai, Europos medijoms. Mums pavyko uh, pasiekti laisvę ir Gdansko judėjimo uh, centre taip pat buvo kultūra, pavyzdžiui, Breslavos muzika. Yra daugybė kitų um, pavyzdžių. Taigi norėčiau padėkoti Europai. Taip pat yra ir kitų pastatų, paminklų, kurie buvo restauruoti Europos finansavimo dėka. E, nereikėtų klausti Europos, ko iš jos norime. Priešingai, mes turime paklausti, ką mes galime padaryti, kad prisidėtume prie Europinio projekto kūrimo, ką mes galime nuveikti Europos labui. Uh, Ir pavyzdžiui, mes e, rengiame kultūros festivalius, pavyzdžiui, žydų kultūros festivalius, trijų e, kultūrų festivalius e, ir, ir regionuose prie sienos rengiame renginius. Pavyzdžiui, nes pas mus yra tiek žydų, tiek ukrainiečių, tiek lenkų, tiek lietuvių, tiek vokiečių kultūros apraiškų. Uh, O taip pat bendradarbiavame ir su Baltarus ir kitomis šalimis. Tiesiog tai yra vienas iš pavyzdžių tam, kad galėtumėte įsivaizduoti, kokia yra padėtis pas mus. Pavyzdžiui, mažapek standartas tapo labai svarbiu ir e, ji panaudama pas mus konservatorijoje ir, pavyzdžiui, Dadama daug pastangų mūsų paveldo išsaugojimui. Na, kartais vienos kultūros nepakanka. Na ir kultūra savotiškai tapo gaminiu, produktu, pramonė. Na, o kartu kultūra reiškia turistus. Tai pavyzdžiui, Krokovoje kilo panašių problemų kaip kad Venecijoje. Ir e, vyko UNESCO posėdis skirtas kultūrai ir norėčiau padėkoti už tai, kad buvo surinktas šis renginys, kuriame dalyvavo tiek Lenkijos e, parlamento nariai, tiek ir kitų. Dėkoju Alberto Guliero, kuris pasisakė vakar. Tikrai e, labai norėčiau padėkoti. Dėk... Taip pat norėčiau padėkoti kolegai iš Ma Makedonijos. Na ir savo laiku e, mes prisidėjome prie jūsų pastangų ir konservuoti Skopiją, amfiteatrą ir amfiteatrus kitus. Ir E, man laikas kaip ir baigėsi, tačiau dar turiu prašymėlį, kadangi esu aktorius. Ir čia yra ir kitų aktorių. Norėčiau pakcituoti mūsų ministrą Burgrojevskį. E Lenkų poetas, kuris mirė koncentracijos stovykloje, pasakė tai ir e, jis pasakė štai, kad reikia skaityti kartą, reikia skaityti du kartus, reikia skaityti metų metus. Ir tik tais taip, paukštis atskris ir atsisės be baimės ant tau ant rankos. Tas paukštis, kuris dabar bėga, vengia tavęs, reikia rašyti kartą, du kartus, rašyti daugybę metų, kol tas paukštis vėl nutūps tau ant rankos ir jau tuomet nebesijausi vienišas, nes jis tave neš per kalnus, per upes. Taigi, kai pribres laikas, pasitikėk savimi pradėk nuo pradžių pradžios, nes tai yra pagrindinis principas. Dėkoju, dėkoju ir už šį paskutinį kultūrinį indėlį, už šį puikų eilėraštį. Nu, dabar perėsime prie diskusijų. Vėlgi mano sąraše yra devyni kalbėtojai, todėl ir vėl uh, paprašysiu pasisakant apsiriboti minutę. Pradėsime nuo. Italijos e, kultūros komiteto <clears throat> Italijos parlamente atstovo. Ar jis yra salėje? Prašau, žodis jums. Pone Galo. Sie haben das Wort eine Minute. Minutė. Buongiorno, prezident. Labadiena, pirmininkė, mėly kolegos. Ačiū visiems, kurie čia susirinkote. Turime šiandien unikalią progą aptarti strateginę Europai temą - kultūrą ir švietimą. Mes, e, Europa, galėtume tapti pasaulinio supergalybę kultūros rytyje, nes e, investuoti į kultūrą ir švietimą prilyksta ekonomikos e, augimo kūrimui, žmonių, talentingų žmonių įdarbinimui. Tokiu būdu mes galėtume sukurti naują ekonomikos modelį. Mes e, galime sukurti naują augimo modelį. Ir to mums būtinai reikia, nes mums būtina dabar atgaivinti ekonomiką, išspręsti ekologijos krizės, egzistencinės krizės. Ir mes tas krizės jau šiandien turime bandyti įveikti, neturim pasirinkimo. Skaičiai kalba patys už save. Yra kultūrinis, ekonominis modelis. Mes visi matėme sektoriaus krizės Ir e, žinome, kurie sektoriai yra atspariausi, kuriant darbo vietas ir prisėdant prie ekonomikos augimą. Taigi, kai kalbam apie e, plėtrą, turėtume visų pirma pagalvoti apie realios padėties analizę ir turbūt padidinkime biudžeto išlaidas kultūrai ir švietimui. Šiandien tai labai svarbu, kai Europa susiduria su rimtais iššūkiais. Ačiū. Kitas kalbėtas yra Reinhard Pizek. Jis yra Austrijos Bundesrato kultūros komiteto pirmininkas. Prašau, gerbiami ponės ir ponai, gerbiama ponė pirmininkė. 2018 e, m. kultūros paveldo metai reiškia, kad e, dar kartą prisimename istoriją, tai, ką matome akimis, tai yra pastatai, e, tai, kas siema su istorija. Ir iš karto pradėsiu kalbėti apie Austriją. Žymėme šimtą metų Respublikos, e, taip pat ir tūkstantį mūsų imperijos sukakti Na ir kaip tikrai e, džiugu, kad gruodžio 6-7 dienomis e, atvyks ir komisijos atstovai, bus e, baigiamieji kultūros paveldo metų renginiai. Na ir iš tikrųjų <clears throat> miesto vaizdą bjauroja negražus pastatai, taigi statybų teisė yra nacionalinė teisė, bet vėlgi yra piliečių iniciatyvų, kad kurios nori paklausti, kodėl nėra tinkamai saugomi pastatai, didžioji pastatų dalys iki 60 procentų yra 17, 18, 19 amžiaus. Taigi norėtųsi, kad ir statybų e, kontekste būtų skiriama daugiau dėmesio kultūros paveldų ir jo apsaugai. Dėkoju. Felix Montesfort iš Ispanijos senato. Prašau, žodis jums. Dėkuoju labai trumpai. Taip, kultūra ir paveldas, taip iš tikrųjų vienas iš Europos pamaltų. Na ir taip, pamatai turi būti tvirtis. Mes per 14-18 metus prisimėm įsipareigomis, pavyzdžiui, darnumas, tvarumas, Bet reikia ir kitų paramų, pastatų, reikia suprasti, kad kultūra yra teisė, tai yra solidarumas tarp kartų, tarp teritorijų. Kai kalbu apie solidarumą tarp teritorijų, kaip minėjau, sakiau, kalbu apie kaimo vietovės, nes būtent kaimo vietovės yra ten gyvenančių žmonių paveldas. Na, kalbėjau apie prieinamumą, tiek kuriejams, tiek ir naudotojams. Taip pat kalbėjau apie dalyvavimo, kuris neapsiriboja vien tik tais informacijos suteikimu. Taip, tapatybės nustatymas, dalyvavimas, informavimas. Taip pat kalbėjau apie žmonės, kalbėjau apie kraštovaizdį. Reikia apsaugoti viską. E, reikia apsaugoti ir darbo vietas, tradicijas, tradicinius panaudojimo būdus, kuris susiformavo tose teritorijose per šimtmečius. Tam, kad galėtume kurti kur, kultūrą kaip išteklių kultūrą, vertybę ir teisę. Dėkoju. Dėkoju. Dabar pasisaskys mūsų Europos parlamento komiteto narys Julie Watch. Prašau, vieną minutę. Uh, Visų pirma, noriu pasidžiaugti neįtikėtinai turtingą ir naudingą uh, diskusiją. Aš pati esu aktorė, poetė ir rašytoja. Čia parlamente aš išmokau trumpų pasisakymų meno, haiku. Puiku, kad mes pasinaudojame progą kalbėti apie kūrybiškumą ir kultūrą mūsų diskusijose. Noriu pasidžiaugti savanorių darbu, pagerti juos. Labai dažnai jie iškelia itin svarbės iniciatyvas, kurias paskui perima valstybinės institucijos ir organizacijos. Mano draugas, pavyzdžiui, Michael Mail, įsteigė organizaciją, kuri vadinasi Žydų paveldo fondas. Jis pats istorinės sinagogas Europoje su, parengė jų žemėlapį ir aš žinau, kad Krakovoje jis lankėsi šiais metais, ten vyko konferencija apie žydų paveldą Žinau, kad dalis jūsų ten dalyvavo, Europa e, tą renginį traktavo kaip Europos kultūros paveldo metų programą. Visą tai yra labai svarbu, Europa daro viską, ką gali, kad keistųsi geriausia praktika. Galiausiai dar vieną mintį norėčiau išsakyti. Sugriauto kultūros paveldo atgaivinimas, atstatymas. Ateityje to negalėsime padaryti, jeigu nepasinaudosime skaitmeninėmis priemonėmis. Sirijos internetas interneto verslininkas vienas, Vasal Partanet, jeigu neklystu, dingo iš pradžių, paskui paaiškėjo, kad jis yra nužudytas. Prieš tai, kai jį, prieš jį pagrobent ISIS, jam dar pavyko sukurti Palmera 3D e, versiją ir ateityje jo dėka mes galėsim atkurti. Kas nesat girdėję apie Vasel Kartavel, pasižiūrėškokit ir net, tai yra nepaprastai svarbu. Būtina nepamiršti to, ką padarė šis žuvęs žmogus. Dėkui. Ačiū. Toliau Kosovo parlamento narys, kultūros komiteto vicepirmininkas Toita Haksijų. Teuta vašančiai. Teuta turbūt reikia tarti. Okay. Dear ladies yeah. and gentlemen. Pone, ponios ir ponai, jūs girdėjote E, pasakojimą apie Kosovą. Todėl aš dabar jūs paraginsiu, atvykite į Kosovą ir pamatykite, patys pamatysite, kokia yra realybė. Kosovo Respublika yra pasirengusi nešti atsakomybę UNESCO ir kitų tarptautinių organizacijų narių akivaizdoje. E, Serbijos e, administracija nuolat meta iššūkius mums – Mes prašome, kad Serbija gražintų iš mūsų žemės pagrobstus e, turtus ir archyvus. Dėkoju. Na, Dabar dar kartą pasisakys Vesna Vedekovič iš Kroatijos parlamenta, prašau. Hvala vam lijepo prije svega na ponovnoj prigodi da, da dovršim. Evo. Lab, labai ačiū. Ačiū, kad dar kartą suteikėt man žodį. Aš jau kalbėjau per pirmąją diskusijų dalį. Visų pirma, leiskite pasakyti, kad Kroatija yra valstybė turinti labai turtingą kultūrinį ir ne, materialų ir nematerialų į kultūrinį paveldą. UNESCO saugomų objektų sąraše yra labai daug materialaus ir nepatirealaus mūsų Respublikos turto. Deja, dalis šio didelio Kroatijos turto buvo sugriauta per praeito amžiaus paskutinį dešimtmetį, per karą, kuris vyko Kroatijoje, noriu priminti. Priminsiu, kad miestai Kroatijoje buvo išgriauti, sugriauti. Pirmiausia, aš galvoju apie Dubrovniką arba Vukovar. E, jie labai nukentėjo. Lygiai tą patį galim pasakyti apie Zagrebą. Šiandien praėjus 27 metams po karo Didelė dalis tų pastatų, kultūrinių pastatų jau atstatyti, atnaujinti, užkonservuoti, saugomi. Ir tai, galėčiau pabrėžti, yra padaryta ES fondų dėka, taip pat e, nacionalinio finansavimo šaltinių dėka. Ir aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu saugoti kultūros paveldą, kadangi veikla e, vykusi šiais metais Europos kultūros paveldo e, metų kontekste buvo itin reikšminga. Zagrebė, Kroatijoje šiemet buvo suorganizuota kultūros paveldo objektų paroda. Kroatų restauratorių asociacija suorganizavo tą renginį. E, asociacija dabar švenčia savo uh, 27 gimtadienį ir yra akcentuojama kultūros paveldo reikšmė šioje ekspozicijoje, šioje parodoje. Ačiū. Andrija Popovičius jis jau kartą pasisakė ir jis yra Juotkalnijos parlamento narys. Prašau. Hvala. E, hvala još jednom E, ačiū dar kartą už galimybę pasisakyti ir pateikti keletą minčių. Keli žodžiai apie kultūrinį paveldą e, Jotkalnyje. Didžiausia mūsų paminklų dali yra saugomi paminklai, kurie e, yra iš Venecijos laikotarpio. Tai yra bažnyčios ir vienuolynai, e, gana nedideli. Kotoro rajone yra apie 30 e, bažnyčių ir vienuolynų. Kotoro simbolis yra vienas seniausių katedrų Europoje 16 amžiaus. amžiaus. Taip pat yra ir e, vienuolių kompleks, vienuolynų kompleksas prie ežero. Tai yra mūsų regiono centras. Ir tai yra mūsų šalies ir pagrindas. Vienuolynuose Jotkalnyjos e, viduje yra mūsų istorijos simboliai. Tai yra e, e, vienuolynai su Bizantijos freskomis. Vėl pasisakys e, ponas e, Stajevskis, mūsų parlamento narys. Przewodnicząca, na wstępie chciałem podziękować Jurkowi Federowi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, e, norėčiau prisistatyti, atstovauju savo šaliai e, ir tikrai džiugu buvo iškirsti tą lėraštį apie atskrendantį paukštį. Na, o šiaip e, yra keletas elementų, kurių norėčiau atkreipti dėmesį. Pradėkime nuo mūsų parlamento teisėkros veiklos. Na ir paprašytume, kad uh, komisija būtų lankstesnė, kai kalba eina apie kultūros finansavimą ir lėšų skirimą. Nepamirškime, kad dabar numatyti durimti kultūros finansavimo pribojimai. Pirmiausia, e, tai yra susaistyta su konkrečiamis užduotimis ir sąlygomis, o antra, e, su investicijomis į kultūros rytį. Taigi norėčiau perspėti, nes čia nuskambėjo pavyzdžiai, rodo, kad tikrai reikia daug dėmesio skirti kultūrai, investuoti į jos apsaugą ir išsaugimą. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas Dragana Kostič iš Serbijos parlamento. Vieną minutę paskutinis kalbėtoja. Ačiū, ponia pirminkė. Noriu pabrėžti, kad Serbija turi kultūros ministerija, kuri deda ypatingas pastangas, kad apsaugotas būtų Serbijos kultūrinis paveldas. Norėčiau pabrėžti mm, kultūros objektus, kurie susijęs su mūsų istorija, Serbijos teritorija. Konstantinas, imperatorius Konstantinas būtent atvedė, at, nešė krikščionybę į mūsų šalį. Ir aišku, e, mūsų šalyje plėtojamas kultūrinis turizmas. E, ir kokia yra tiksla, tiesa e, dėl Kosovo? Aš nenoriu apie tai dabar kalbėti, bet ta tiesa iš tikrųjų turėtų nustebinti daugelį. Kągi, baigėsi antrasis e, pasisakymų raundas po diskusijų ir perkime prie trečiosios grupės. Mm, paskutinis temų klausimas, liečiantis e, kultūros, paveldą ir švietimą, mokymą. Na, šiandien ryte diskusijose tai jau buvo paliesta. Na ir suteiksiu žodį poniai Sabinė Ferhainen, kuri pristatys jūsų vakarykščių susitikimo rezultatus. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmoji dalis vakar e, buvo skirta komisijos pristatymui apie tai, kas padaryta per pastaruosius 12 mėnesių. E, kalbant apie švietimą konkrečiai, E, yra du svarbiausi planai. Tai yra mokyti žmonės apie Europos istorinį paveldą ir tą paveldą naudoti kaip mokymosi priemonę įvairių amžių žmonėms. Ir, e, ir toliau e, bus daug reikšmės skiriame Europos švietimo projektams, kultūros paveldo projektams. Be struktūrinių fondų paramos pinigai iš Creative Europe ir Horizontas 2020 buvo naudojami finansuoti su paveldu susijusius projektus, solidarumo korpusą, atraskite e, e, ES, Erasmus, ir taip toliau. Yra ilgalaikių projektų, kurie yra suplanuoti. Komisija rengia kultūrinio paveldo veiksmų planą, taip pat remia įvairias iniciatyvas, pavyzdžiui, paveldas mokykloje, kuris yra susijęs su elektroninių dvinių programomis, ir įtraukia bendrus e, ES ir UNESCO projektus dėl ap, skirtus apčiopiamo paveldo projektams. E, daug išklausėme e, minčių iš Europos valstybių narių parlamentų narių, komisijos ir kitų organizacijų. Buvo daug kalbama apie svarbiausias pamokas tolesniam darbui siekiant sinergijos tarp švietimo ir kultūros paveldo labai svarbu propaguoti Europos paveldą tiek apčiopiamą, tiek neapčiopiamą. Daugiau reikia padaryti, kad būtų pagerinta prieiga prie kultūros paveldo, pavyzdžiui, gyvų spektaklių, ryšių su mokyklomis. Gyvi spektakliai taip pat yra priemonė plėtoti įgūdžius. Reikia užtikrinti, kad įvairios suinteresuoto pusių grupės galėtų dalyvauti e, ir poveikis iš apačios yra labai svarbus, ypač regioninių lygmenių. Kad kultūrinis paveldas e, būtų svarbus švietimui, reikia daugiau jį integruoti į mokyklų programas. Kontaktai su kultūros paveldu turi prasidėti kaip galima anksčiau. Tai yra puikių, yra puikių pavyzdžių, bet e, reikia daryti daugiau. Reikia didinti judumą ir tarp jaunų profesionalų Virtualus mokymasis taip pat čia gali padėti, o elektroninis dvinių programa taip pat yra geras pavyzdys. Formalus švietimas turi būti papildomas neformalaus ir mm, neformaliais veiksmais ir iniciatyvomis. Savanorystė taip pat gali padėti plėtoti e, mokymasi apie e, kultūrinį paveldą, o reguliuojamas e, ruliavimo sistema e, savanoriškai veiklai taip pat yra labai svarbi ir yra reikalinga. Taip pat būtina e, mažinti dėmesį vien tik tai mokslo, mokslo tiksliesiams mokslams, bet taip pat ir kultūrai. Kultūra, dėmesys kultūrai motivuoja žmonės Todėl menai ir kultūra turi būti prioritetas, o ne tik ne, kažkoks priedas. Menas ir kultūra turi būti priemonė e, švietimui ir kitose srityse. O ryšys tarp kultūros e, paveldo yra labai svarbus. Ir tai e, siejasi su ankstas kitų grup, darbo grupių temomis, tai yra tapatybė ir kultūros saugojimą. Nes uh, Jeigu to nedarysime, prarasime mūsų supratimą apie kultūros paveldo svarbą. Ačiū. Dėkoju už tai, kad taip nuodugniai apibendrinote vakar, atrodo, įvykusias labai įdomias diskusijas. Dabar pasak, pasveikinu mūsų prelegentus, pradėsime nuo Nikol Geši Koning. Ji yra. Ir Briuselio universiteto tyrėja. Taigi paprašysiu jos pasidalinti savo išvalgomis, prašau. Thank you, Mrs. Chair. Ah, thank you, members of... Ačiū pirmininkė, ačiū Europos ir nacionalinių parlamentų nariams ir dalyviams. Uh, Kultūros komitetas užsakė, kad mes atliktume studiją ir joje buvo bandoma išsiaiškinti galimą sinergijas tarp švietimo ir kultūros paveldo politikų. Ką galėtume padaryti, kad galimos sinergijos taptų veiksmingesnės? Kada kultūros paveldas ir švietimas susiduria ir koks yra tas santykis? Kaip galima pagerinti žmonių gebėjimus save realizuoti ir tapti atsakingais piliečiais? Peržvelgsime turimą literatūrą ir pastebėjome, kad yra painiojamos valstybės ir kalbos, kai e, kalbame apie kultūrą, kultūros paveldą, švietimą, meno mokymą, kultūros paveldo dėstymą. Mm, Pagrindinis sunkumas, e, kuriant konstruktyvės sinergijas tarp švietimo ir kultūros paveldo politikų, yra visa eilė institucijų, kurios už ties yra atsakingos. Sinergijos egzistuoja ir gerų pavyzdžių mūsų studija aiškiai pateikia. Kai kurios iš jų vyksta keletą metų, pavyzdžiui, valstybės e, kuruoja, e, patvirtina monumentus, mokyklos juos kuruoja ir E, yra tokių e, projektų, kaip pavyzdžiui, visi keliai veda į Romą, arba sustabdykime grafitį, arba apsaugokime paveldą kartu, kurie dabar jau yra vykdomi ir labai sėkmingai. Ir yra e, mokyklų, kurios galvoja, kaip Europos paveldo kultūros metų praktiką pratesti. Labai daug mm, galėtume rasti pavyzdžių ir pateikti ištisus sąrašus, tačiau siner tų sinergijų nepakanka. Kodėl? Tarp pagrindinių išvadų yra tokia. Kultūros paveldas dažnai yra traktuojama kaip e, e, stagnacija švietimo. Yra sakoma, kad per daug yra sutelta dėmesio į vieną asmenį, negalvojama apie tolimesnę perspektyvą. 11 500 renginių įvyko per Europos kultūro metus ir mes atlikome tam tikrą apžvalgą. Ir tuo pagrindu bus galima išsiaiškinti, kokie bus ateities planai e, remianti šiais projektais. Vakar girdėjome, kad būtina išgirsti žmogaus balsą. E, pavyzdžiui, E, muzikos vaidmuo mokyklų programuose turėtų būti sustiprintas. Ir čia aš grįžtu prie dar kitos išvados. Švietimas nėra pakankamai uh, e, įsišaknyjęs kultūros paveldė. Sinergijos nėra įtrauktos struktūriškai į švietimo programas arba nepakankamai inkorporuotos. Papildomos rekomendacijos ir studijos greta tos, kurią aš jau pristačiau Aš čia jau jas minėjau ir po kurio laiko jos pasirodys rekomendacijose. Kalbant apie švietimą ir švietimą bei kultūros paveldo sąsąją, mes rekomenduoju Europos parlamento nariams įgyvendinti tinkamas rekomendacijas įvairias finansavimo programas deramų ES e, politikos lygmenių. Turime skatinti struktūrinį paveldo inkorporavimą į švietimą, į mokyklų programas Visose mokyklose tai turėtų būti daroma, ar kalbame apie formalų ir neformalų mokymą. Kultūros, kultūros paveldo, švietimo, meno švietimo, kultūros paveldo švietimo apibrieštys turėtų būti aiškiai nustatytos Europos žodynuose. Nes dabar visi terminai yra e, abstraktus, bet tai yra labai konkretus dalykai. Mes turėtume labai aiškiai suprasti, e, E, kas yra reikalinga. Bet to turime sukurti geresnės sąlygas, keistis gerą praktiką. E, turime mokytis e, iš pavyzdžių, pavyzdžiui, kaip organizuoti dėstymą klasėje, kaip kultūros švietimą galima įdėkti į mokymosi visą gyvenimą programas. Tarptautinės muziejų tarybos praktika galėtų būti pasitelkta. Na ir svarbiausia, aišku, keisis informacija ir naudotis turimomis priemonėmis, bet reikia pasirūpinti, kad ryšys tarp paveldo ir švietimo sektoriaus būtų nuolat atnaujinamas. Reikia, kad informacijos būtų ne per daug, nes ji tiesiog pražudys visą norą mokytis. Turime uh, raginti steigti mokymo kursus paveldo švietimo srityje, turime pabrėžti paveldo žmogiškąją pusę per, pavyzdžiui, Erasmus Plus programą, mokymas visą gyvenimą programas. Uh, ir kitas svarbes įvairių institucijų vykdomas programas. Na ir galiausiai finansiniai resursai. Jie turi būti planuojami, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą ir atsižvelgianti tai, kas jau pasiteisino. Reikia galvoti apie finansų sąsajų sukūrimą tarp įvairių ES komitetų. Turi būti sukurti tvirti ryšiai, o ne dubliuojami vienkartiniai ne, testinumo neturintys renginiai. Ačiū. Ja, Dėkoju už šį indėlį į diskusijas. Na ir turint galvoje, kad, kad, kad tik žlugo dėrybos dėl 19 metų biudžeto, tai, ką pasakėte, iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas. Labai svarbu, kad tvariau būtų planuojami finansai, tam, kad galėtume juos tinkamai panaudoti. Dėkoju. Na, dabar suteiksiu žodį kolegai Rafael Gerard iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos jam teks išvykti anksčiau, todėl e, keisdama pasisakymus seka, pirmiausia suteiksiu žodį jam, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų nariai. Labai džiaugiuosi turėdamas galimybę čia pristatyti uh, nacionalinės asamblėjos vykdomą kultūros ir švietimo politiką. Jau antrą dieną kalbame apie Europos kultūros paveldą, monumentų paveldą, bet taip pat kalbame apie meno, muzikos, literatūros paveldą. Tas paveldas paveldas yra e, pasiskleidęs per keletą kartų ir e, mes jo negalėsime atnaujinti, jeigu e, per švietimą nebandysime jo perduoti. Europa yra mm, įtakota daugybės meno srovių skirtingų valstybių, jau nekalbant apie skirtingas civilizacijas. Aš negaliu net visų išvardinti, nors bandžiau. Ir menininkų ir architektų e, judėjimas po visą Europą leido sukurti tam tikrą meninę vienovę. E, Tos iš tuo pat metu yra akivaizdus skirtumus ir Europos piliečiai e, suvokia kultūros peizažo skirtumus. Uh, Kultūrinis, e, materialinis ir nematerialinis e, paveldas turi būti perduotas ateities kartoms. Čia iškyla iššūkis išlaikyti bendrą Europos kultūrą, bet taip pat metu turime išmokyti žmonės apie kultūrų skirtumus. Kaip tik šiuo metu e, prezidentas Makronas lankėsi Molembeko kvartale Bruselėje ir jis priminė gyventojams, kad jie turėtų uh, E, jausis priklausantis ne tik Molenbeko e, rajonui, bet ir visam Bruselio miestui ir Belgijos valstybei. E, taigi kultūros paveldas turi tarnauti meno švietimo labui. Portugalijos kolegė ką tik kalbėjo apie tai, kad mes turėtume akcentuoti kalbų mokymosi būtinybę. Turi būti dėstomos bent dvi užsienio kalbos greta gimtosios kalbos. Uh, E, meno ir kultūros paveldo mokymas turi pasiekti visus šimtų procentų vaikus. Švietimo ir kultūros ministerija praėjusiu metu pabaigoje paskelbė planą, kuris leis visus vaikus nuo 3 iki 18 metų e, mokyti e, kultūros naujais būdais. Žinoma, e, kultūros, muzikos, meno pamokos visuomet egzistavo mokyklų programuose E, bet dabar mes akcentuojame naujoviškus dėstymo metodus ne tik tai muzikos srityje, bet ir meno srityje, siekdami, kad visų e, socialinių grupių vaikai gautų deramą mokymasi. Supratome, kad dabar daugiau negu 20 procentų e, mokyklos laiko turės būti skirta menų dėstymui. Ir tai prasidės nuo uh, darželio ligmens, nuo trejų metų Prancūzijoje. Tokiu būdu vadinamosius penkius uh, jutimus ugdysime. Mūsų kultūros ministras nuolat apie tai kalba. Nuolat yra akcentuojama muzika. Chorai dabar turės būti įsteigti ir pradinėse mokyklose, ir vidurinėse mokyklose. E, nuo 2018 metų senieji mokiniai e, priima naujus mokyklose dainomis. Kai kuriuose uh, mokyklose, ypač periferinėse mokyklose, lankosi žinomi uh, muzikai uh, ir tokiu būdu bando skatinti susidomėjimą muziką. Uh, mes suprantame, kad vaikų ir ypač paauglių informavimas apie kultūros paveldą turi būti siejamas su jų gyvenimo aplinka, meno ir kultūros dėstymo srityje. Uh, dėstymo kontekste turės bent kartą per metus e, būti organizuojamas apsilankimas e, meno objekte ar meno renginyje. E, mo, e, meno dėstymas, aišku, reikalauja tam tikros autonomijos ir mes e, e, suprantame, kad vaikams ir paaugliams turės būti išduodami vadinamieji kultūros bilietai, pasai, kurie leis moksleiviams, paaugliams lankytis įvairiose kultūros renginiuose ar objektuose. Ir mes manome, kad tai bus įvertina, nes 500 eurų vertės bus tas pasas ir mes čia galime apie E, kitas valstybės, žinome, pavyzdžiui, kad Italijoje bonus kultūra toks yra išduodimas ir dabartinis ministras e, pirmininkas nusprendė, kad visi geriau tuos lėšas būtų galima panaudoti tikslingiau ir sakoma, kad tas sumas turėtų pasidalinti valstybės institucijos ir kultūros institucijos. E, tokios idėjos turėtų plisti į kitas e, Europos valstybės e, ir kai Erasmus programa tam galėtų būti pasitelkiama. Prancūzija tiek yra nuveikusi, stengdamasi sustiprinti ryšį tarp švietimo ir kultūros. Ačiū. Dėkuoju už e, tuos teigiamus pavyzdžius, apie kuriuos informavote. Ir dabar Marija Augusta Santos iš Portugalijos parlamento. Prašau, žodis jums. Obrigada, senhora prezidente. Em nome da... Ačiū, ponė pirmininkė. Portugalijos Respublikos asamblėjos vardu noriu pasveikinti visus čia susirinkusius. Mes esame tai, ką mes atsimename ir kokią atsakomybę prisiminėme. Be atminties neegzistuojame, be atsakomybės turbūt nenusipelnome egzistuoti. Tai pasakė Jose Saramagu, e, Nobelio literatūros premijos e, laureatas yra parašęs. Minint Europos paveldo metus, e, kolektyvinę atmintį ir atsakomybę turime pasakyti, kad turime nepamiršti švietimo ir tokiu būdu integruoti paveldą į mūsų žinias, e, kultūrinį įvairovę, įvairovę tarp regionų ir valstybių. Paveldą paveldėjome iš savo protėvių ir turėsime perduoti kitoms kartoms. E, Portugalija turi ryšių su variomis pasaulio vietovėmis, variomis šalimis dėl jos diasporos ir turi artimus ryšius visą Europą Europa, jos kultūrinis paveldas e, yra susijęs ir su žmogaus teisėmis. Švietimas turi būti įtraukiantis e, ir užtikrinti ateitį visoms kartoms. O kultūra mums atrodo yra vienas svarbiausių demokratijos e, ramščių. Todėl būtina užtikrinti demokratinius būdus kurti ir pasinaudoti kultūrą. O tam turime tęsti mūsų paveldo saugojimą, jo plėtrą. Ir tokiu būdu turime plėtoti ir kultūros politiką, įskaitant e, mokslą ir švietimą. Švietimas reikalauja metodiško nuolatinio darbo, todėl e, materijų mokslų dėstymas e, turi būti stiprinamas mokymo programuose. Turime daugiau naudoti naujas technologijas, skaitmenizuoti paveldo turinį. Tai yra labai svarbios sritis, kad galėtume toliau stiprinti kultūrinę e, tapatybę. Ir taip prisidėsime prie demokratijos gilinimo, galimybės pasiekti kultūrą e, viso pasaulio žmonėms. Tai turi būti e, pasaulinė teisė, universali teisė. Kultūros kleisti reikia prie įvairiausius veiksmus ir projektus ir nacionalinius menų planus skirtus mm, mokyklų mokiniams, e, kad tą misiją įvykdytume, turime stiprinti tinklus tarp, e, ir ryšius tarp centrinių ir vietos valdžios institucijų viešųjų įstaigų ir pilietinės visuomenės organizacijų. ES kultūros paveldas yra mūsų bendra tapatybė. Tai yra iš tikrųjų mūsų europinė tapatybė, tai yra e, tri, trikampio kraštai, tai yra mokslas, e, paveldas ir m, kultūra. Aldas yra ypatingai svarbus politiniam, kultūriniam vystimuisi. Ir e, čia labai svarbios yra mokyklos, nes jos turi propaguoti pasaulinį švietimą, siekiant socialinio teisingumo ir suvokimo. Švietimas ir Pilietiškumas reiškia, kad turime jaunimui suteikti įrankius, kurie leisti suvokti istorinių ir paveldo šaltinių svarbą. Kad e, tų šaltinių paveldo išsaugojimas būtų kazinio gyvenimo dalis. Švietimas, aišku, kultūros politikos dalis yra, bet e, ta kultūros politika nepakankamai yra švietime struktūrizuota. Reikia geresnio bendradarbiavimo. Ta bendradarbiavimą turime gilinti, keistis žiniomis, mokymo e, metodais ir ištekliais. Globalizacijos laikais, universalumo laikais nebėra izoliuotų kultūrų. Mes pasisakome už tarpusavio pagarbą ir tarp kultūrinį paveldą, tarp, paveldą, e, dialogą tarp civilizacijų ir nenutrūkstantį taikos aš, kelių paiešką. Minint 70-asias universaliosios žmogaus teisų deklaracijos paskelbimą, <clears throat> Europa turi būti kultūros ir švietimo šviturys. nes kultūra ir žinios mus daro būtent žmonėmis. Europai reikia platesnių iš žmonių kylančių veiksmų, remiantis bendrų kultūrinių paveldų ir iš to kylančią laisvę. Noriu pacituoti Alberą Kamiu, Nobelio premijos laureatą, kuris sakė, kad be kultūros E, visuomenė kokia tobulai bebūtų, te tai bus džiunglės. Todėl autentiška kūryba yra e, dovana ateičiai. Dėkoju už šį labai uh, ugningą kreipimąsi, raginimą ir toliau uh, Kosovo parlamentas Teuta Hakcijo. Thank you. We as a group agreed that I would say on behalf of the group Ačiū. Mes e, sutarėme tarpusavėje, kad aš pasisakysiu šiuo klausimu. Ponios ir ponai, kultūrinis paveldas Kosove siekia tolimus laikus. Mes manome, kad kultūrinio paveldo įvairovė yra ver, ta vertybė, kurią turime saugoti E, paveldas yra saugom, turi būti saugomas mūsų konstitucijų ir įstatymų. Kosovo Respublikas investuoja į visų bendruomenių paveldo išsaugojimą vienodai. Kadangi turime daug kultūrinio paveldo, manome, kad tai yra svarbi ir Europos paveldo dalis, todėl labai gerai būtų, jeigu ES investuotų į šią sritį, kad būtų išsaugota kaip galima daugiau. Vertinga pažiūrėti mūsų kultūrinį paveldą. Ir tai yra toli nuo to, ką kalbėjo čia Serbijos delegacija, nes tūkstančiai mūsų paveldo objektų yra saugoma Belgrade, bet jie turi būti gražinti Kosovo Respublikai. Vielen Dank. Dėkoju. Na, o dabar. pasisakyk Imrulė Išle. Na ir pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai atsiprašyti dėl to, kad šiandien neužtikrintas vertimas iš turkų kalbos. Pasiaiškinsime, kodėl taip nutiko. Aš tikrai pasipiktinusi, vakar buvo užtikrintas vertimas, taigi pasigilinsime, pasiaiškinsime ir te galiu tik tais nuoširdžiai atsiprašyti už tai, kad šiandieną neužtikrintas vertimas iš turkų kalbos. Žinau, kad šiandieninį pasisakymą parengite anglų kalbą, taigi prašau žodis jums. Thank you, dear chairperson, dear colleagues. Ačiū, ačiū kolegos. Aš visų pirma noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kas organizavo šį posėdį. Aš esu tikras, kad pasikeitimas žiniomis čia prisidės prie mūsų santykių tolesnės raidos. Turkija kaip kandidatė valstybė ES dėrybų procese, siekianti tapti ES nare galių gale, e, skiria labai daug dėmesio santykių kultūriniams aspektams, taip pat ir e, viskam, kas yra susijęs su kultūra ir švietimu. Šiame kontekste, pagal 26 dėrybų skirsnį, kuriame yra kalbama apie kultūrą ir švietimą, mes kalbame apie kultūros švietimo jaunimo paramos um, politikos suderinimą. Turkija jau pradėt, ketina pradėti dėrybęs šiuo klausimu. Dėja, mūsų dėrybės susiduria su politinėmis dirbtinomis blokadomis, kliūtimis. Uh, kultūros indėlis į valstybės plėtros politiką yra labai svarbus. Turkija pritarė ES tikslui, kad reikia skatinti kultūros raidą, skatinti um, kultūros paveldos apsaugą. Turkija dalyvauja Europos kultūros darbo tvarkėje ir stebi uh, gerinimo Mm, ženklus, ypač UNESCO kontekste. Turkija yra pasirašusi daugelį tarptautinių konvencijų kultūros paveldos rytyje taip pat ir stengiasi jas įgyvendinti. Nuo 2000 metų Turkija dalyvauja ES švietimo ir jaunimo paramos programą. Tokia viena iš jų yra kultūros programa. Pagal kultūros programą E, buvo išversta nemažai Turkijos kūrinių, daug Turkijos kultūros asociacijų, ypač Stambulo kultūros ir meno fondas e, koordinuoja įvairius e, kultūros bendradarbiavimo projektus. Mes bendradarbiavame su tarptautinėmis organizacijomis, tokiamis kaip UNESCO, Interpolas ir Pasaulio mūtų organizacija, kovodami su istorinių darbų kontrabanda. Šio požiūriu Turkija skiria labai daug dėmesio kultūros paveldo uh, gražinimui į kilmės valstybę. Tiesą sakant, mūsų valstybė dalyvauja visos, yra pasirašti visus svarbius tarptautinius sustarimus, kurie leidžia puoselėti šios neįkainojimus e, meno kūrinius. Ir mes norime, kad viskas grįžtų į kilmės valstybę. Kadangi Turkija dažnai yra e, e, valstybė, į kurią prekės yra vežamos, ji turi specifinių problemų spręsti. Viskas yra daroma e, galvojant apie abipusį bendradarbiavimą ir atsižvelgianti atsakomybę, kurią mums uždeda tarptautiniai įsipareigojimai. Turkija palaiko labai tvirtus ryšius mm, ir galvoja, kaip prisidėti prie kultūros turdo naikinimo mažinimo. Tarptautinės konvencijos leidžia užtikrinti kad kultūros turtas nebūtų parduodamas, nebūtų išvežamas. Mes darome viską, ką galime, kad pagrobtas turtas būtų gražinamas į atitinkamų valstybių teritoriją. Pavyzdžiui, kultūros ir, turybo, ir švietimo ministras organizavo darbą su teisės saugos pareigūnais. Brošiūros yra išdalintos visoms valstybės institucijoms apie kultūros pavoktų darbų pardavimus ir apie būtinybę juos gražinti į kaiminės valstybės, kurios dabar patiria karą. Be to, Turkija jau dešimt metų deda pastangas pakeisti švietimo sistemą ir ji e, stengiasi dalyvauti daugelį įvairių programų skirtingose sritise. Be to, per skryningo programas mes norime pagerinti švietimo programas. Mokymosi visą gyvenimą projektai yra labai svarbus jauniems žmonėms. Uh, ypač studentams. Savo kalbą norėčiau pabaigti pri, padėkodamas už jūsų dėmesį mūsų kultūrai, mūsų religijai ir mūsų visuomenės supratimui. Visą tai neleidžia greuti religinių objektų. Otomanų laikotarpiu mm, mečetės, bažnyčios ir sinagogos egzistavo taikiai be problemų. Ir Pavyzdžiui, Otomano laikotarpiu Jeruzalė buvo visų religijų miestas, o dabar artimuose rytuose kyla didžiulė religinė įtaka. Po Otomano imperijos sugriuvimo daugelis mečečių, sinagogų ir religinių objektų Europoje buvo sugriauti dėl nacionalizmo protrukių. Šiandien Turkijoje mes kalbame apie švent tų vietų išsaugojimą. Daug bažnyčių ir sinagogų yra restauruota, jos yra atvertos mm, maldai. Mėly kolegos, noriu dar kartą padėkoti renginio organizatoriams ir aš labai tikiuosi e, tolesnių diskusijų su jumis. Ačiū. Nuoširdžiai dėkoju. Te galime tik tais tikėtis, kad galbūt e, jeigu uh, net ir politinių požiūrių situacija atrodo sudėtinga tarp Turkijos ir ES, tai bent jau tikėkime, kad kultūrinėje platmėje viskas geriau dėrės, veiks, taigi dėkojame už tai, kad dalyvaujate mūsų kultūros pavaldos klausimams skirtoje konferencijoje. Taigi paskutinis klausimų pasisakymų raundas. Turime diskusijams laiko iki 12.15. Bandysiu suteikti žodį kiek įmanoma didesniam pagėdaujančiųjų skaičiui, tačiau jau po to turėsiu nutraukti. Pirmiausia, Marija Luis iš Airijos senato. Ačiū pirminkė, jūs uždavėte klausimą apie tapatybės krizę, kas mes, iš kur mes ir kur norime būti pradėjome analizuoti menus, norėdami atsakyti į šį klausimą. Jeigu pažiūrės, pagalvosime apie kultūrinį tapatumą, jo išsaugojimą, tai būtent menai, muzika, žodis, vizualiniai menai, literatūra, poezija. Tai yra didžiausia gale, kokią turime kaip politinę galę. E, tai yra didžiausia gale švietime, nes Ši gale ir gali gydyti, turi vertybės. Netgi netektyje taip pat turime galę. Ar kas nors gali man algebros būdų padėti susitaikyti ir išgyventi? Ir kodėl menai yra tokie svarbus? Kodėl menai pamirštami, o daugiausia šiais laikais kalbama apie mokslus, techniką, technologiją, ekonomiką ir toliau. Nes juk viskas, ką čia šiandien paminėjome, visi tie aspektai yra kelias ir e, išraiška. Turime dar grįžti prie to paties, ką čia kalbėjome, šeimos Heini E, kalbėjo, kad mums reikia, kad būtų kalbama apie menus, o kai įsijungėme televiziją, mes matome tik tai bankininkus ir ekonomistus. Mums reikia įgalinti ir meną, nes menas būtų mūsų asmeninis, e, afektinė, afektinė asmeninė, kūrybinė ekonomika. Labai ačiū už tokį širdingą ir įstringą pasisakymą. Manau, kad visi galime jums pritarti. Toliau ponia Vaslevska iš Lenkijos. Prašom jums žodis. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirminkė. Esu Lenkijos parlamento narė ir kultūros komiteto narė, ir švietimo komiteto narė ir norėjau savo pamastymus būtent e, pateikti dėl e, švietimo ir paveldo. Švietimas remiant paveldą yra turi skatinti susidomėjimą šią temą. Ir taip pat mes norime, kad žmonės saugotų, gintų paveldą kad suvoktų čia aktualias problemas. Ir svarbu pradėti apie tai kalbėti nuo ankstyvo amžiaus, ko gero nuo pradinės mokyklės. Aišku, kad toks mokymas turi būti prieinamas vaikams ir suprantamas, bet tuo pat metu turime juos sudominti. Pavyzdžiui, per žaidimus mieste, vaikštant e, nuo vieno paminklo prie kito, galime žaisti žaidimus ir e, taip sudominti vaikus. Ir tokiu būdu paaiškinti šimtamečių paminklų svarbą. A, taip pat šeimose galima dirbti šį darbą. Vaikai turi suvokti savo aplinką, įskaitant vietos mm, paminklus. Mokykloje mm, galima tokiu būdu prisidėti prie paveldo išsaugojimo. Ir tapatybės skatinimo. Taigi e, vietos e, nacionalinė europinė kultūra turėtų būti skatinama per paramą mokytojams, per naujovių dėgymą mokyklose. Dėkoju. Dėkoju. Dar sėki pasisakys Žiuli Vots, mūsų parlamento narys, prašau. Aš norėjau pasakyti, kad švietimas turi būti svarbus ir mus. Ir mes turime mokytis ir turime būti pakankamai nalankus ir pasakyti, kad ne viską žinome ir e, turime e, siekti pasimokyti ir Aš džiaugiuosi, kad buvau pirmoji politinė stažuotoja Europos muziejų organizacijos tinkle. Praleidau vieną Bonafanteno muziejų ir kultūros paveldo centre Maastrichte. Apie tai yra susuktas filmukas, todėl e, raginčiau visus pasižiūrėti jį, bet taip pat jūs galite patys e, e, vykti į stažuotės kaip politikai tai savo vietos muziejuose ir tuomet geriau suprastumėte, kaip jie veikia ir su kokiais iššūkiais susiduria. Aš manau, kad jūs ir mes galime būti didesni šios srities e, propaguotojai. Dėkoju. Ponas Sevastakis iš Graikijos parlamento, prašau. E, στην πόλη μου, την Αθήνα. Ačiū. Mano šalyje, Graikijoje, kiekvienose kasinėjimuose atrandami archeologiniai turtai. Tai reiškia, kad e, praeities kultūra yra siejam, susijusi su e, šiam, e, šiandieninė miestų kultūra ir pasivaikščiojimą tiek miestuose, tiek e, kaime gali būti švietimo šaltinis. Ir e, didelis e, žmonių judėjimas šiais laikais sukuria tam tikrą netikrumą. Na, E, ir žmonės, aišku, bijo prarasti savo e, tapatumą. Aišku, e, mums rūpi išsaugoti praeities paveldą techninėmis priemonėmis, moderniamis priemonėmis, bet taip pat reikia siekti, kad tas paveldas turėtų aktyvų vaidmenį, kuriant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 Dėkuoju ir paskutinis kalbėtojas dar sėki Liudžiu Galo iš Italijos parlamento, o po to baigsime dėja mm, pasisakymus. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems dalyvavusiems aktyviai diskusijoje. Aš norėčiau šią progą pasinaudodamas paminėti ir švietimo. E, viena iš galimybių būtų švietimo srityje dirbti Europos lygmenių, taikant e, bendrus metodus, panaudojant Europos istoriją. Ne vienas čia kalbėjusiųjų galvojo, kaip sustiprinti tą panirimą į kultūros sritį. Žinoma, lankymasis kultūros vietovėse, paveldo vietovėse yra vienas iš tų būdų <clears throat> to siekti. Na, Italijos parlamente Mes esame diskutavę apie mokytojų mokymą. Tai yra vienas iš svarbesnių veiksnių tam, kad galima būtų e, labiau struktūrizuoti kultūros paveldo įtraukimą į švietimą. Dėkoju už šį paskutinį įdomų, kartais netgi emocingą pasisakymą raundą. Bet kadangi visi gan aistringai žiūrime į šį klausimą, tai nieko tokio, jeigu ir pasisakome mm, aistringiau, nes tuomet ir kultūra nebus taip lengvai nustumta į šalį. Na, nu, o dabar labai džiugu, kad konferencijos pabaigoje pasisakys. Uh, E, už kultūrą, švietimą, jaunimą ir sportą atsakingas komisaras Tiboras Navričičius. Puiku, kad atvykote ir iš karto suteiksiu žodį jums. Ir faktiškai tai jau bus mūsų konferencijos pabaiga. Prašau. Gerbėjau Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų. Šios dvi dienos suteikia galimybę susimastyti aptarti svarbiausias temas susijusias su Europos kultūros paveldu. Tai momentas, kada mes galime pagalvoti apie Europos ateitį, kai kultūros paveldui tenka svarbiausias, teks svarbiausias vaidmuo. Ir turime pagalvoti, kaip tam padėti, kaip visi kartu mes viziją galime paversti realybę. Be to, dabar galimybė man asmeniškai jums padėkoti už šią puikią iniciatyvą. Visų pirma, 2017 metais buvo labai svarbi jūsų parama, kai reikėjo patvirtinti sprendimą dėl Europos paveldo metų. Paskui padėjote mums užsitikrinti biudžetą. 2018 metais jūsų parama išliko nusekli, tada vyko labai daug renginių, projektų visoje Europoje. Jūs visi uh, E, informavote aplinkinius apie tai, kas vyksta, propagavote šį planą e, visose valstybėse, dalyvavote nacionalinių e, suinteresuotų pusių komitetų veikloje, o svarbiausia, kad Europos kultūros paveldo metus pavertėte jūsų rinkėjų gyvenimo dalimi. Visą tai atsipirko. Daugiau negu 6 milijonai jau dalyvavo 11,5 tūkstančių renginių, 8 tūkstančiai projektų buvo paženklinti kaip paveldo metų projektai. O svarbiausia, kad mes pasiekėme jaunų žmonės. Tai yra išskirtinio ir nepakeičiamo kultūro paveldo sargai. Vienas iš planų, pavyzdžių yra atraskite ES. Europos komisija uh, E, paskelbė projektą šiais metais. Europos parlamentas tam pritarė. 15 tūkstančių jaunų europiečių gavo laisvą bilietą traukiniu pavažinėti po Europą ir susipažinti su jos kultūros ir gamtos paveldu. Taip susipažinti ir mokytis iš kitų žmonių. E, pajausti, ką reiškia europietiškumas. Du iš tų žmonių tapo metų tyrėjais ir jie žiniasklaidoje, per socialinę žiniasklaidą, uh, E, rašė ataskaitas apie savo patirtį ir kvietė kolegas bendramžius e, daryti tą patį. Kita svarbi iniciatyva pradėta šiais metais buvo vadinamieji Story Maps, kuriuos Europos mokslinio tyrimų centras sukūrė. Tai yra nemokama interaktyvi internetinė platforma, pagal kurią visi Europos piliečiai gali E, tiesiogiai susipažinti su Europos kultūros paveldo objektais. Buvo labai daug Europos ir jos partnerių e, projektų, e, kuriuos pradėjome būtent šiais metais. Iš vienas iš jų buvo Europos kultūros paveldo radaras. Tas Story Maps projektas buvo siejamas su Europeanos veikla. Uh, daug knygų, meno kūrinių, žiniasklaidos įrašų iš 3000 įvairių kultūros institucijų buvo sutelkti į tą projektą. StoryMaps jau pritraukė 15 tūkstančių vartotojų ir kiekvieną dieną mes e, tą skaičių didiname. Tie įkvepiantys skaičiai iniciatyvos e, prilyksta visos Europos žmonių suartėjimui. E, tie žmonės nori atrasti, nori pajausti kultūros paveldą. E, šiandien matome, kaip susidomėjimas atskirais miestais atgaivino Europos kultūros paveldo supratimą. Vieną pavyzdį galėtume pateikti, tai yra e, var, skambinimo varpais iniciatyva. Tai tarptautinė taikos diena, rugsėjo 21 diena. E, miestų, bažnyčių, rotų, šių kitų pastatų varpai skambėjo visose Europos miestuose. Toks simbolinis miestas mums, e, e, gestas mums parodė, kad nors esame skirtingi, esame ir vieningi, taikos ir vilties visi siekiame ateičiai. Aš e, pats e, mačiau savo akimis, kaip tokia patirtis leidžia žmonėms susipažinti su vietos regionų ir nacionalinė e, tapatybė Europos kontekste. Taip mes galime pripažinti mūsų tapatumo e, neatsiejamumą. Aš kalbu ir apie pavienius asmenys, ir apie bendruomenės. Aš tvirtai tikiu, kaip ir jūs, kad Europos e, istorija sutelkia bendrą kultūros patirtį. Tai pripažinti yra labai svarbu šiandien, žinant, kokią įtampą patiria ES. Ir būtų labai gerai prisiminti pamatinės pamatas išmoktas e, per šiuos metus. Mus vienyje daugiau negu kad skiria veiksnių. Tas vienybės jausmas charakterizuoja visus šiuos metus. Tai yra uh, Labai plati, visa apimanti iniciatyva, joje dalyvavo visos Europos institucijos, visos valstybės narės, devynios partnerės valstybės, taip pat visa eilė kitų suinteresuotų kultūros veikėjų. Be abejo, mus paremė Europos parlamentas. Pavyzdžiui, Europos parlamentas finansuoja, suteikdamas 800 tūkstančių eurų, bandomąjį projektą, kuris leis prižiūrėti uh, pusantro tūkstančio žydų e, kapinių penkiose valstybėse ES. Tai yra puikus pavyzdys, kaip išsaugoti žydų kapinės ir e, tai mm, leidžia taip pat įtraukti bendruomenę, visuomenę plačiau. Kodėl tai yra labai svarbu šiame kontekste? Šios kapinės yra viena iš, iš daugelio griežčių, grėsmių, kurios suformavo Europos istoriją. Todėl mes ir turime išsaugoti istorinės vietas, mes turime garantuoti jų ateitį, tokiu būdu mes apsaugosime ir at, praeities atmintį, kurią galėsime vadovautis kasdienėme gyvenime. Tokia minties gyja atsispindi ir Europos parengiamuosiuose veiksmuose skatinti verslo modelius e, kultūros institucijos Europose. Europoje 40 procentų kultūros paveldo objektų priklauso privatiems e, subjektams. Jiems tenka itin svarbus vaidmuo, stengiantis užtikrinti tų kultūrinių objektų ateitį. Tokiu būdu mes leisime ateities kartoms pamatyti, kaip gyveno jų protėviai ir jie galės savo akimis suvokti, e, kiek pažangos padaryta. Ponios ir ponai, Europos kultūro metai po poros savaičių baigsis. Bet nepamirškime, kad kultūros paveldas išlieka Europos politinės darbo tvarkės prioritetas. Gegužės mėnesį aš pateikiau pasiūlymą naujai Europos kultūros darbo tvarkiai. Tos darbo tvarkės esmė - pripažinti kultūros ir kultūros įvairovės galę, kad Europa taptų socialiai nuoseklesnė, vieningesnė ir ekonomiškai konkurencingesnė. Taip mes galime sukurti tvirtesnius ryšius su partneriais visame pasaulyje. Pagrindinis darbo tvarkės elementas e, - kultūros e, paveldo veiksmų planas, kurį aš pristatysiu gruodžio 7 dieną, kai vienoje oficialiai bus užbaigti paveldo metai. Tas veiksmų planas apibrieš ES e, politikos paveldą ir tai bus nepaprastai svarbu ateityje, tęsiant kultūros paveldo apsaugos ir propagavimo darbą. Jeigu pradėsime nuo veiksmų, kurie buvo įgyvendinti Europos komisijos per šiuos metus laikantis įsipareigojimo, tvarumo, apsaugos ir inovacijos principų, e, pamatysime, kad e, įeina tokios temos kaip jaunimo orientavimas, prieiga prie kultūros paveldo ir uh, veikla siekiant kovoti su kultūros prekių nelegalia prekyba, inovacijos ir mokslas šioje darbo atvarkėje taip pat yra labai svarbus. Veiksmų planas gali pasitarnauti ir kaip įkvėpimas miestams ir regionams visoje Europoje. Be to, tai leis e, padės kultūros organizacijos ir tikslams plėsti savo veiklą e, susijusią su kultūros paveldu. Tvirtos politikos nebus, jeigu nebus finansavimo, todėl Europos komisija nusprendė padidinti E, kūrybinės Europos biudžetą iki 1,85 milijardų eurų kitoje daugiametėje finansų programoje po 2020 metų. Dėrybos dėl biudžeto kaip tik dabar vyksta ir kaip visuomet e, tos dėrybos yra sudėtingos. Tai laikotarpis, kada mes tikintys Europos paveldų galime e, sukurti e, E, visą apimančią Europą. Mes galime stovėti petys į petį ir šitą pasiekti. Jūsų paramos dėka mes galime to pasiekti dar kartą. Ačiū už visą nuveiktą sunkų darbą. Tikiuosi, kad jūs visus pamatysiu vienoje per kultūros paveldo metų uždarimo ceremoniją. Ačiū. Ja, Dėkoju, ponė komisarė. Te galiu tik tais pritarti jums ir naudantis progą norėčiau visiems nuoširdžiai dar sėki padėkoti. Dėkoju už tai, jog taip aktyviai dalyvavote šiame dviejų dienų renginyje Europos parlamente. Taip pat dėkoju ir už tai, jog prisidėjote prie to, jog Europos kultūros paveldo metai nesibaigs 18 metais, jo šių metų įtaka tęsis ir po to. Ir aš manau, kad tai svarbiausias Europinių lygų vykdomos kultūros politikos iniciatyvos um, pavyzdys, jeigu iš tikrųjų bus užtikrinta šių metų tiesa. Taigi tiek uh, skelbiu posėdį baigtų ir Europos parlamento narius, nacionalinius e, nu, parlamento narius svečius norėčiau pakviesti į Jan e, restoraną aukštų žemiau. E, kartu pakelsime taurę kokteilio ir galbūt e, galėsime dar padiskutuoti, pabendrauti. Dėkoju ir vertėjams, sako pirmininkė, kurie, kaip visuomet, mums talkininkavo. Vertėjai dėkoja klausytėms. Na ir pabaigai paskutinė informacija. Prie įėjimo yra padėta informacinė medžiaga apie tyrimus, lankstinukai ir dar bus daroma bendra nuotrauka. Čia, štai čia podimo prieš čia, taigi prašau ateiti į priekį e, bendrai nuotraukai. Dėkoju, o su komiteto nariais pasimatysime po pietų. Jūra.